Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos. Aš pats ir ponas Rakakakis, bendra pirmininkis, norėtume pradėti kitą mūsų darbų sesiją. Mūsų renginys, kaip žinia, vyksta Europos parlamente. Perėsim prie kitos sesijos, tad trumpai paaiškinsiu štai ką. E, kalbėjimo laikas yra dvi minutės kiekvienam kalbėtojui. Turėsime vieną įvadinę kalbą. Ja pasakys ponas Oliren, komisaras. Sveikiname jį atvykusi į Europos parlamentą. Ačiū, kad atvykote pas mus. Paskui po pono Reno kalbos kalbėtums bus skirtos dvi minutės, penki klau, galės kalbėti ar komentuoti Europos parlament, nacionalinių parlamento atstovai ir vienas um, Europos parlamento atstovas. O mes abu štai su kolega dalinsimės pirmininkavimo laiką. Galime pradėti dirbti. Pradėsime nuo Onil Reno, komisaro, Europos komisijos viso vicepirmininkus yra atsakingos už ekonomikos ir monetarinius reikalus Europos komisijoje ponę komisarę. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Otmarai. Gerbiami Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų nariai. Leiskite pirmiausia padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame renginyje, šioje tarp parlamentinėje konferencijoje, kur kalbam apie ekonominę valdyseną Europos Sąjungoje. E, tai yra labai svarbus e, klausimas ir šios dienos renginys yra galimybė apsikeisti nuomonėmis apie tai, kas vyksta ekonomikos ir tie Europos Sąjungoje. Tai yra proga aptarti e, teisėkūrą ES lygmenių su aptariamoje srityje. Kalbant apie fiskalinę politiką, reikia pasakyti štai ką. E, yra numatyta formali darbo tvarkė ir mes e, galėtume, norėčiau tarti keletą žodžių apie ekonominę padėtį ir pasiektą pažangą eurozonos valstybėse. Pradėkime nuo fiskalinių klausimų. Teko atremti krizę, o tos krizės šaknis buvo susijusios su, su makroekonominiu disbalansu ir įsiskolinimu sukauptų dar praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Taigi fiskalinės pasiekmes teko spręsti, reikėjo imtis fiskalinių priemonių, kad būtų galima atkurti pasitikėjimą Ehm, ir teko priimti ekonomikos gaivinimo planą 2008-2009 ehm, metais. Europos Sąjungai teko imtis labai plataus užmėjų tikslų, kad pavyktų užsanuoti viešuosius ehm, finansus ir užtikrinti stabilumą. Rėmėmės trimis svarbiausiais principais. Pirmiausia, stengiamės atsižvelgti iš tai, ką valstybėse narėse problemos iškilo ne tos pačios, situacija buvo skirtinga, tad ir sprendimų reikėjo iškoti skirtingų. Šalis, kurios turėjo daugiau fiskalinės erdvės, net ne, nejautė tokio didelio poreikio gauti pagalbą kaip tos šalis, kur tos erdvės nebuvo palikta. Mes iš pat pradžių jau sakėme, kad konsolidavimo priemonių spektrą taikant būtina atsižvelgti į tai, kad turi būti skatinamas ekonomikos augimas ir taip pat, e, kad tarime, sakėme, kad nereikėtų taip plačiai taikyti tų priemonių, kurios e, kenkia ekonomikos augimui. Be abejo, buvo pritaikytos priemonės, dėl kurių iškilo tam tikrų sunkumų. Tačiau noriu pasakyti, kad konsolidavimo trūkumas galėjo turėti daug skaudesnių pasiekmių, jeigu jų nebūtų taikyta negu dabar ir finansų rinkos būtų kai kuriuom šalims tiesiog užtrenkusios duris. Ir dar fiskalinės konsolidacijos pastangos turi būti lydimos struktūrinių reformų tam, kad ekonomika galėtų aukti vidutiniuoju laikotarpiu ir kad atsirastų ta reikiama konsolidacija ir jos laukiami rezultatai. Be abejo, šiandien ko gero reikėtų pripažinti, kad fiskalinis paveikslas Europos Sąjungoje tampa daug daug maž tvaraus vaizdo. Buvo padėtos rimtos fiskalinės konsolidacijos pastangos ir dabar jau matome tų pastangų rezultatus. Dabar nominalus deficitas Europos Sąjungoje 2014 metais ko gero bus mažiau negu 3 BVP procentai. Pirmą kartą Nuo 2009 metų pasiekiamas šitoks rodiklis. Ir tai yra ne tik šiaip planai, tai yra rimtos prognozės, paremtos e, ir jūsų parengtais dokumentais ir planais. O tie planai yra parengti labai rimtais, paremti labai rimtais sprendimais, kuriuos turi gyvendinti nacionaliai parlamentai ir vyriausybės. Kitas faktas yra tas, kad valstybės skolos lygis tikimės stabilizuosis šiemet. E, jis bus 9 procentai BVP, e, gerokai mažesnis negu prieš krizę. Kai krizė prasidėjo, įsiskolinimas siekė 16 procentų e, Europos Sąjungoje. Ir dabar Jis gerokai sumažėjo, kaip girdėjote. E, šis procentas dar kinta, tačiau jis stabilizuojasi tam tikrame lygiai ir mums mažesnėme lygiai negu prieš krizę ir tai yra gera žinia. Šių visų pasiekimų dėka fiskalinė rizika sumažėjo, konsolidavimo atsirado daugiau ir visa tai buvo atspindėta sprendimuose, kurie buvo priimti praeitų metų pavasarį ir vasarą, kai taryba, remdamasi komisijos rekomendacijomis, išplėtė e, laikotarpį skirtą pernelik didelio deficito problemos sprendimui. Matėme, kad valstybės narės dėjo pastangas šiai problemai spręsti ir buvo kai kuriuose narėse Pavyzdžiui, Ispanijoje ir Portugalijoje tos pastangos buvo padėtos, ten kilo sunkumų, bet šalis laikėsi savo įsipareigojimų tęsti reformas. E, Prancūzija, Olandija ar kai kurios kitos šalis taip pat turėtų tų priemonių imtis. Tas bendras paveikslas yra sudėtas iš šalių skirtingų situacijų. Yra tokių šalių, šal, yra tokių šalių kur fiskalinis disbalansas dar yra didelis ir ten dar reikalinga atlikti labai aiškias ir konkrečias uh, subalansavimo procedūras. Mėly bičiuliai, kai dėl ekonomikos padėties ES norėčiau pateikti kai kurių elementų diskusijai. Norėčiau pirmiausia paminėti Graikiją, nes dabar Graikija pirmininkauja kaip tik Europos Sąjungai. E, kolega štai Graikas pirmininkauja e, mūsų darbų sesijai. Visai neseniai prieš dvi savaitės atėnuose lankėsi Europos komisijos pirmininkas. Ir tuomet kaip tik uh, jau buvo kalbama apie tai, kad Graikija štai tuoj perims pirmininkavimą Europos Sąjungai. Um, išgirdome padrastančių ekonominių žinių iš Graikijos. Ir Atenuose regis vėl dangus netrukus bus skaidrus ir žydras. Mes taip pat sužinojome, kad ekonominiai indikatoriai smarkiai padidėjo eurozonoje gruodžio mėnesį. Pirmą kartą tai įvyko nuo 11 Liepos. Tas rodiklių pagerėjimas yra E, mažiau jaučiamas gal kitose, labiau pažeidžiamose šalise, kur vartotojų pasitikėjimas dar nėra atkurtas. Būtina, kad būtina atsižvelgti į tai sunkumus darbo rinkoje, stabilizuoti situaciją šioje srityje. Tai dabar yra daroma. Mes um, matome, kad ekonominės išlaidos mažėjo praėjusį ketvirtį, praėjusiais metais. Pozityvių naujienų girdime iš Vokietijos, bet čia nieko naujo. Pozityvios naujienos mus pasiekė taip pat. Iš tų šalių, kur buvo taikomos ekonominės korekcijos programos, pavyzdžiui, iš Ispanijos ši šalis pakilo e, vėl, pradeda siekti ekonomikos augimo po griežtų taupimo priemonių taikymo. Aš manau, kad sausio 23 baigėsi tas griežtų taupimo programų taikymas Ispanijai. Bankų sektorius dabar po truputėlį regis atsigauna. Ten e, atliktos ekonominės reformos padeda sukurti sąlygas ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti. Šalyje uh, nuo gruodžio mėnesio 7 metų pastebimos vėl teigiamos ekonomikos augimo tendencijos. Airija prieš dvi savaitės vėl grįžo į rinkas, pabaigusi savo programos įgyvendinimą gruodžio mėnesį ir jau gali skolintis už palyginus nedidelės palygunas. Programos buvo įgyvendinamos tinkamai 2010 metų Taigi Mes matome, kad ekonomika po truputėlį atsigauna, tai yra tai pirmieji atsigavimo daigeliai. Bankų sektoriuje taip pat jaučiamas uh, atsigavimas, nes skolinamasi daugiau ir būtina finansinę sistemą stiprinti ir toliau. Atsiranda daugiau resursų, kuriuos galima aktyviai panaudoti. Daugeliui Europos valstybių, Europos piliečiams ir toliau e, sunku, nes ir toliau nedarbas tebelieka pernelyg didelis. Nuolatinės pastangos vis dėlto buvo būtinos ir tebėra būtinos, kad būtų galima užtikrinti darbo vietą, vietų kūrimą. Būtina ir toliau tęsti struktūrinės reformas ir stiprinti investicijas, tiek viešasias, tiek privačias. šie e, visi sprendimai, tos struktūrinės reformos e, turi tikslą paskatinti privačias investicijas. Ir Latvijoje matėme teigiamų pasikeitimų yra, nes jinai Rygoje lankiausi. Tai buvo gal prieš dešimt dienų, nes norėjau pasveikinti valstybę tapusią 18 eurozonos nare. Um, neseniai dar Latvija pergyveno labai gilę recesiją, ten buvo taikomos Europos investicijų banko labai uh, griežto uh, išlaidų ribojimo programos, už tai dabar ši šalis įsivedė eurą. Taigi, uh, pesimizmas nepasiteisino, ši šalis išsprendė savo problemas ir Europai visai reikia įveikti krizę. Ir uh, dirbti toliau, plėtojant solidarumą kad, vis, kad visa ES taptų tvirtesnė. Būtina prisimti įsipareigojimus tom šalims, kurios gauna pagalbą. Ir būtina, e, kad e, finansai būtų planuojami tvariai. E, dabartinėje konjunktūroje Galime žvelgti ekonomikos atsigavimo ženklų ir tai dabar yra labai svarbu. Svarbu, kad ekonominės reformos būtų tęsiamos tam, kad būtų galima užtikrinti užimtumą, darb, užimtumo skatinimą ir taip pat ekonomikos vystimasi. Pasitikėjimas sugrįžta, tačiau tai nereiškia, kad galime prarasti reformų pagreitį dabar E, kad galima atsisakyti savo ekonomikos e, modernizavimo ar inovacijų. Priešingai turime daryti viską, kad atsi, būtų kurme daugiau darbo vietų, kad būtų atremiami kiti iššūkiai. Ir aš manau, kad šalis įdėjusius reikimas pastangas galės tų tikslų pasiekti. Dėkoju uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Herzlichen Dank. Labai ačiū, gerbiamas komisarė. Ačiū už tai, kad pristatėte savo mintis. Dabar siūlau pradėti diskusiją. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Papadimolios. Dimitrijos, jis yra iš Graikijos, Europos reikalų komiteto vicepirmininkas. Prašom, žodis jums. Ponas komisarė, Jūs kalbėjote apie daigelius, apie augimo ženklus, stebėdama situaciją Graikijoje. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad dabar yra situacija tikrai pati katastrofiškiausia, kai buvo per pasarosius tūkstantį metų. Graikija e, atsakinga už daugelį dalykų, už deficitą, už kitus dalykus, kurie susidėstė mūsų šalyse, tačiau jūs e, numatėte recesiją 14 e, procento, iš tikrųjų 25. Kad dabar kilusi didžiulė humanitarinė krizė, o sveikos įmonės negali gauti grinų pinigų iš bankų. Europos parlamentas konstatuoja demokratijos trūkumą, e, skaidrumo trūkumą ir atsakomybės trūkumą kaip e, funkcionuoja trojka tiek Graikijoje, tiek kitose šalyse. Ką Jūs galvojate, ar tikrai viskas gerai? Jūs pripažinote, kad viešoji skola labai padidėjo visose šalyse, ne tik tais Graikijoje, nuo 60 iki 75 procentų pasislinko. Ką Jūs galvojate apie tą pasiūlymą pagal kurį reikėtų surenkti e, Europos konferenciją, kuri ieškotų atsako, e, kuris tiktų visiems, ne tik bankams. Jūs sakėte, kad trūksta sanglaudos, o e, ES politika ir Lisabonos sutartis kalba apie sanglaudos politiką tiek socialinės, tiek teritorinės sanglaudos, tiek regioninės. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar tik atsitiktinumas, kad jūs nepaminėjote tokio žodžio kaip sanglauda. Ir dar kokią politiką galima būtų numatyti, kad sumažėtų tos neligybės, turiu galvoje teritorinės, socialinės neligybės, tuo tarpu, kai ES biudžetas yra mažesnis už 1 e, procentą nuo bendro ES produktą. Jūs kalbėjote apie pranašautojas Kasandras, kurios klysta. Tai yra e, iš graikų mitologijos kylantis personažas. Norėčiau paklausti, kodėl euro zonai sekasi daug praščiau negu, e, negu Amerikos doleriui e, kurie taiko šiek tiek kitokius metodus, bet krizė tai juk kilo dėl Amerikos ir iš Amerikos. Ačiū, toliau suteiksiu žodį ponui Harris iš e, Lordų rūmų. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti komisarui Ren už tai, kad e, jis su mumis susitiko spalio mėnesį. Aš norėčiau jam pateikti klausimų, būtų labai gerai, jeigu jos atsakytų. Jeigu bankų sąjunga yra esminė, tai kaip Jūs manote, ar bendras pertvarkymo mechanizmas ir indėlių garantijos galės išspręsti problemą. Kalbant apie e, bendrą pertvarkymo mechanizmą, kaip Jūs manote, ar jo pakaks tam, kad būtų galima išspręsti bet kokias problemas? Galbūt e, reikės organizuotis uh, reikės konsultuotis e, su kokiam dviem šimtais įmonių arba asmenų tam, kad per savaitgalį būtų galima išgelbėti kažkokį banką. Ir taip pat, kaip manote, šis mechanizmas, kokį poveikį turės tom šalims, kurios šiuo metu yra ne eurozonoje, pavyzdžiui, Junktinė karalystė? Na ir galiausiai, kaip Jūs manote, kada krize pasibaigs? Kaip mes sužinosime? kad štai išaušo ta diena, kai mes galime grįžti prie įprastinių reikalų. Na, o krizė trukusi kokius 6-7 metus jau pasibaigusi. Mr. Schutt is rapporteur. Ačiū. E, ponas Šot iš Niderlandų e, parlamentas yra parengęs pranešimą apie Europos semestrą. Prašom, ponas Šot, žodis jums. Gaju. Oh, yes. madam, excuse me. Yes. Pone Šot, atleiskite. Chair. Pirmininkė, aš e, pasisakysiu kaip Niderlandų parlamento e, pranešėją apie Europos semestrą. Aš visų pirma norėčiau padėkoti Jums ir Europos parlamentui už tai, kad Jūs surenkėte šią tarp parlamentinę konferenciją. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu progą e, padiskutuoti apie tai, e, ką, kaip kovoti su ekonominė recesija Daugelis e, parlamento narių pasisako už tai, kad ES valstybių narių ekonominę ir biudžetinę politiką reikėtų koordinuoti tam, kad būtų galima padėti suklestėti ES ekonomikai. ES valstybių narių politika yra susijus ne vien tik tai su Europos semestru ir bendrais tikslais koordinavimas yra svarbus ne tik krizę patiriančiom šalims, nes visų valstybių narių eksporto sistemos tarpusavėje susijusios, mes visi turėtumėm turėti naudos iš bendradarbiavimo. 2013 metais buvo atlikta reformų, nustatyti tam tikri tikslai 2014 metams. Ekonomikos recesija e, pas, e, pasiekė ir Niderlandus. E, pajamų lygis nedidėjo, 2013 metais didėjo nedarbas ir infliacija. Niderlandai susidūrė su nestabilia parlamento dauguma, kuri norėjo atlikti reformas. 2013 metais buvo prisimti įsipareigojimai dėl reformų. Mes siekiame įgyvendinti visus įsipareigojimus dėl Europos semestro. Mes siekiame, kad būtų keliamas užimtumo lygis, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų negaliems asmenims. Dabar dėl socialinio būsto. E, socialinio būsto e, kiekis pasiekia maksimalų lygį Toliau nekilnojamo turto mokesčiai bus sumažinti, taip pat bus mažinami ir pajamų mokesčiai. Mes taip pat atliekame reformas sveikatos apsaugos ir pensijų sritise. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Niderlandų parlamentas e, pateikė ir rekomendacijas dėl biudžeto Na, o vyriausybė turės e, pas, e, paaiškinti, kaip jie gyvendino rekomendacijas dėl Europos semestro. Aš norėčiau kreiptis į ES valstybių narių parlamento narius tam, kad jie bendrautų tarpusavyje krizės metu kad jie, jie turėtų mokytis vieni iš kitų. Pirmininkas prašo kalbėtą baigti savo pasisakymą. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs įgyvendinate rekomendaciją susijusią su Europos semestru. Ačiū. Next, Mūsų Kitas kalbėtojas yra ponas Sachinydis Filipos iš Graikijos. Aš norėčiau padėkoti ponui Ren už pasisakymą. Mano pasisakymas yra nukreiptas į biudžeto pritaikymą ir į jo panaudojimą tose šalyse, kur buvo surenkti referendumai. Graikija prarado ketvirtį savo nacionalinių pajamų po to, kai keletą iš, metų išėlės vyko recesija. Tai yra pati rimčiausia situacija šio laikinėje mūsų istorijoje, pati dar didesnė e, recesija negu JAV 29 metais. Kalbant e, apie Graikijos adaptacijos procedūrą, e, tai iš tiesų matome, kad reikalingos struktūrinės reformos, kad Graikija galėtų vėl aukti. Net prieš krizę Graikija turėjo vykdyti rinkų, darbo rinkų reformas. Tačiau tos reformos pačios savaime neduos naudos e, per trumpalaikį laiko, laikotarpį, o dar mažiau duos naudos per ilgalaikį. Mes suprantame, kad mūsų šalies problemos yra ne pasiūlos, o paklausos problemos. Biudžetinė Graikijos politika turės būti nukreipta į tikslą siekti pirminio pertekliaus ir tokiu būdu tik tais galima bus pažaboti uh, skolą. Vartojimas, ko gero, taip pat labai neigiamą e, poveikį patirs e, pajamos, nes įmonės veikia tik 60 procentų savo pajėgumų geriausių atveju. E, daugiausia augimas yra grįstas grin e, nuaugimu. E, daug kas importuojama, tačiau jeigu kas nors importuojama, tas yra nepakeičiama gamyba vietoje. E, Pasiūla yra reikiama, trūksta paklausos. Mr. Popak. Yep you, but you are not. No. So, Herr Kommissar, bitte. Ponas komisarė, prašom žodis jums. Thank you. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už tokius e, esminius komentarus. Iš tikrųjų, jūsų visų pasisakymai uh, Buvo galbūt tiesiog labiau politiniai komentarai negu kad klausimai man. Aš pabandysiu vis dėlto atsakyti į tuos komentarus, kuriuos galiu laikyti klausimais. Visų pirma, kreipiuosi pana Papadimulius, kuris e, kalbėjo apie Graikijos programą. Jūs laikotės tokios pat nuomonės, kaip ir jūsų partijos draugas e, Ponas Šuntis, jūs kalbėjote apie Europos komisiją, jos veiksmus. Jau bus ketveri metai, kai mes apie tas problemas kalbame ekonomikos reikalų komitete. Europos komisija priemė e, sprendimą padėti Graikijai. Tai nebuvo paprastas sprendimas, bet vis dėlto aš manau, kad tai buvo atsakingas sprendimas. Nes jeigu būtumėm nesuteikia Graikijai jokios pagalbos 2010 metais, tai tuomet e, krizė būtų dar labiau paštrėjus ir būtų ištikusi tikra ekonominė katastrofa. Ir e, visa likusi Europa taip pat būtų patyrusi pasiekmes. Anamet mes e, priemėme sprendimą, kad Graikijos e, problemos atsirado dėl e, sukčiavimo statistikos rytyje, fiskalinės neatsakomybės, problemų finansų sektorija, taip pat ir nepakankamo konkurencingumo. Na ir šiuos trūkumus reikėjo ištaisyti fiskalinėmis ir struktūrinėmis priemonėmis. Fiskaliniai tikslai po kiekvienos e, misijos būdavo tikrinami. Deja, ekonominės reformos buvo įvykdytos pavėluotai, nes e, tam priešinosi ir Graikijos visuomenė ir būtent dėl to buvo sulėtintas ekonomikos atsigavimas Graikijoje. Manau, kad būtų naudinga jeigu aš ir kitiems parlamento nariams papasakosiu apie Graikijos situaciją. Man atrodo, kad labai svarbu, kad jūs žinotumėte, kokia yra situacija. Tikimasi, kad šiais metais ekonomika pradės atsigauti. Taip pat tą galėčiau pasakyti ir apie investicijas bei eksportą. Per pasarosius trečius metus einamosios sąskaitos deficitas mažėjo. Ir mes tikimės, kad e, įsiskolinimas sumažės iki 120 procentų per ateinančią dekadą. Dabar Buvo patikta dar viena ataskaita gruodžio 17 dieną. E, vis dėlto dar e, reikia nemažai padirbėti. Ketvirtoji peržiūros ataskaita, kuri buvo pradėta rugsėjo mėnesį, dar nebaigta. Taip pat ir dabartinės peržiūros rezultatai dar neparinkti. Yra klausimų ties, kuriais dar reikia padirbėti. Ir Mes dabar laukiame, kad e, nacionalinės institucijos atliktų e, savo uh, namų užduotis, namų darbus ir įvertintų atliekamas reformas dėl fiskalinio perviršiaus. Tai yra viena iš sąlygų siekiant sumažinti įsiskolinimą. Uh, Mes manome, kad reikėtų dar daugiau padirbėti reformuojant pajamų administracijos ir mokesčių administracijos sistemas. Viešosios administracijos e, reforma taip pat turėtų būti tęsiama. Toliau. Pan, e, Lordo Harrisono klausimas apie indėlių garantijas. Jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą, jūs kalbėjote apie ateitį, ne apie dabartį. Iš tikrųjų, mes dabar esame sustelkę dėl bendro, ties bendro pertvarkymo mechanizmo įgyvendinimu. Mes kuriame ir bendrą pertvarkymo mechanizmo fondą tam, kad turėtumėm reikalingus instrumentus. Uh, Na, o valstybės narės vėliau gali dar grįžti prie e, bendrų garantijų už indėlių sistemos. Jūs taip pat teiravotės apie tas valstybės narės, kurios yra už eurozonos ribų. Aš manau, kad bendras principas turėtų būti toks. Viskas turėtų būti uh, daroma visos ES interesų vardan, visos ES, kurias daro 28 valstybės narės vardan. Bet eurozona turi ypatingų poreikių ir reikėtų e, siekti gilinti eurozonos integraciją ir taip pat prisimenu ir George Osborne e, žodžius, kad Bendra valiuta reiškia ir gilesnę integraciją, gilesnę ekonominę ir fiskalinę integraciją. Ir dėl to yra natūralu, kad eurozona ta linkme juda greičiau negu kad visa Europos Sąjunga. Nes kalbant apie bendrą e, valiutą, tai reikia, kad būtų sukurta tvirta e, eurozona, kuri galėtų remti tokios valiutos egzistavimą. dėl e, ekonomikos augimo potencialų ir užimtumo lygio kelimo. Mes einame teisinga linkme, ekonomika atsigauna, bet mes turime sustiprinti ekonomikos atsigavimą ir sustiprinti savo potencialą. Turėtumėm paspartinti ir darbo vietų kūrimą, užimtumo situacijos atsigavimą. Kolega Šotar iš Niderlandų pateikė įdomios informacijos apie Niderlanduose vykdomą ekonomikos politiką. Iš tikrųjų, mes labai atidžiai stebime tarybos rekomendacijų įgyvendinimą. Ir pavasario pabaigoje, vasaros pradžioje mes dar prie šio klausimo grįšime. Visų pirma, dėl kai kurių šalių e, prognozių žiemą. Na, e, tos prognozijos bus ko gero atnaujintos vasario mėnesį ir tuomet turėsime daugiau informacijos apie valstybių narių vykdomą fiskalinę politiką ir tos politikos tvarumą. Na, o birželio mėnesį Mes vertinsime ir fiskalinę politiką, ir valstybių narių ekonominės reformas. Ponas Sakinydis pateikė klausimą apie Graikiją ir aš čia norėčiau priminti savo ankstesnį atsakymą, kur kalbėjau apie naujausius poslinkius Graikijoje, lūkesčius siemus su Graikija ir tai, kaip Graikija gyventina programas. Labai ačiū.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 Tuomet ponui Kramasinas žodis iš Graikijos parlamento. Aš kalbėsiu kitą temą, sako kalbėtojas. Kai kalbėsime apie Europos semestrą. Pirmininkas gerai. Kremastinas. Kolegai Kremastinos žodis. Jis yra iš Graikijos parlamento. E, Aš taip pat norėčiau kreiptis į poną Oliren. Aš pritariu viskam, ką sakė mano kolegos iš Graikijos, tad nekartosiu, ką jie sakė, bet norėčiau sugrįžti prie klausimo apie Graikijos bankus. Mes visi žinome, kad e, buvo apkarpytos obligacijos ir įvyko rekapitalizacija. Jūs kalbėjote apie indėlius, e, kurie yra mažesni negu 100 tūkstančių eurų. Graikijoje 80-90 procentų sąskaitų tokios ir yra, jos yra mažesnės negu 100 tūkstančių. E, didesnės sąskaitos šalį paliko. Daugiau negu 100 milijardų eurų yra centrinės e, Europos arba Šveicarijos bankuose. Europa dabar jau nebegali finansuoti mažų ir vidutinių įmonių, kad e, paskatintų augimą. Mm, aš bijau, kad tie žmonės, kurių sąskaitos mažesnės negu 100 šimtas tūkstančių eurų, gali nuogastauti, kad juos ištiks ta pati katastrofa kaip Kipre. Kitaip tariant, tai liečia tas sąskaitas, kurios yra mažesnės nei 100 tūkstančių ir tikrai neskatina augimo tokiuose šalyse kaip Graikija. Bankai nebeturi priemonių iš ko finansuoti mažas ir vidutinės įmonės, taigi jokių galimybių Graikijoje dabar nėra skolintis. Jeigu ES institucijos neužtikrins uh, E, indėlių saugumo tose šalyse, kur reikia skatinti augimą, tai kyla klausimas, kaip tų šalių gelbėjimo planai galės būti įgyvendinti. Kaip galima bus pasiekti tų rezultatų, apie kuriuos kalbėjote, tokiomis sąlygomis, kokios yra. Aš bijau, kad jūsų pastangos nuraminti e, bankų sąskaitų savininkus, e, priešingą poveikį turėjo. Jūs kaip tik tais paskatinote išvežti pinigus į centrinės Europos ir į Šveicarijos bankus, kadangi ten didesnis saugumas. Taigi dabar problema yra tokia, kokia yra, kaip jūs ketinate su ją dorotis. Ačiū, ponas Klimartinas. Pone Lyči, e, Italijos parlamentas. Grazie. Ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą komisarui Ren. Uh, Apie Italijos situaciją. Na, mūsų balansas, mūsų biudžetas yra štai koks. Apie 40 procentų yra skiriama viešojo sektoriaus e, įsiskolinimui padengti. Yra dar apie 10 milijardų eurų, kurie taip pat e, yra skiriami viešojo sektoriaus e, įsiskolinimui. Per pastarosius 20 metų mūsų šalyje e, keitėsi vyriausybės ir dabar yra tokia situacija, kad kai kurios įmonės, kai kurie gyventojai tikrai įsiskolino. E, bankai dabar padenginėja viešojo sektoriaus skolą, bet netaip nori duoda kreditus įmonėms ir gyventojams. Tai kaip gali atsigauti mūsų šalies ekonomika? Kaip jau sakiau šiandien ryte, kaip jau kalbėjo ir kiti kolegos, uh, Galbūt reikėtų mažinti e, fiskalinę naštą įmonėms ir gyventojams. Ir dar norėčiau pasakyti, kad per pastarosius metus labai susitraukė ir mūsų šalies BVP. Ir dabar e, bandoma išlaikyti BVP e, dirbtinėmis priemonėmis. Taip pat yra remiamasi E, tokiais kriterijais, kurie yra bejotini ir domenimis, kurie realiai neegzistuoja. To logo echi kirius Paulo Mota Pinto, apto Portugaliko Kinovulio. Dėkoju. Pane komisarė, pane pirmininkė, Portugalija gegužės 17-2014 metų bus baigus gyveninti griežto taupimo programas. Be abejo, reikalingos prevencinės programos, kai bus baigusios ganioti šios. Ir paskui spręsime, ar kokiu nors papildomų programų dar reikės daugiau. Mes norėtume sužin... išsiaiškinti, kaip turėtume daryti, kad jeigu tų programų nebereiktų. Programų sudarime yra papuolė klaidų, finansavimas buvo per trumpas, kai kurie tikslai nebuvo labai realistiški. Ir tai, e, aišku, sukėlė tam tikrų socialinių pasiekmių. Portugalijoje programos įgyvendinamos ir toliau, kai kur buvo pasiekta sėkmės. Ir aš manau, kad mūsų atvejs rodo, jog uh, reikia ieškoti pusiausvėros tarp konsolidavimo ir ekonomikos augimo. Ateityje būtų svarbu prisiminti štai ką, kad kur, kuriant ekonomikos augimą, stengiant jį atkurti, būtina užtikrinti, kad jis būtų tvarus. Mes norime iki ES rinkimų atlikti mums tenkančius reikalingus darbus, būtina išvengti finansinės fragmentacijos ES. Norėčiau pasakyti, ko mes išmokome iš savo šalies atveju. Pirmiausia, būtina išsaugoti nacionalinių parlamentų vaidmenį šioje srityje. Būtina, kad žmonės pritartų toms griežto taupimo ir korekcijų programoms. Tos programos taip pat turi būti tokios, kad juose galėtų dalyvauti ir savo žodį tarti nacionalinis parlamentas makroekonominių tikslų aptarimas turi vykti su nacionaliniais parlamentais, nes priešingų atveju e, tie parlamentai gali pasijūsti taip, lyg iš jų būtų atimta jiems tenkanti e, kompetencija, o jiems ir meta kažkieno kito pozicija. Antras dalykas, labai svarbu, kad tinkamai e, Europos komisija ir kitos Europos institucijos liktų savo vaidmenį, kad teiktų reikiamus patarimus, kad atsižvelgtų šalių vidaus politiką. E, iš pradžių supratimo Dremuranur pasirašė socialistų vyriausybė, bet paskui paaiškėjo, kad e, ne visos problemos buvo išspręstos. Štai dabar, manytume, dėl deficito reikia siekti e, bendrų sutarimų. Šalyse, kur vyksta diskusijos dėl susiklošiusios padėties, kur dar didelė recesija, um, Tad labai svarbu, kad Europos komisija taip pat visą tai neštų savo indėlį, kad būtų galima pasiekti visiems primtiną bendrą konsensusą. Būtinos teisingos paskatos, kad šalis galėtų grįžti į augimo kelią ir galėtų sėkmingai įgyvendinti reikiamas problemas, tuo išvengiant ateities, ateitie krizių Europos Sąjungoje. Dėkoju, sako pirmininkas. Ponas Želkinė iš Belgijos parlamento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, džiaugiuosi, kad turėtumas galimybę dalyvauti diskusijoje šiandien. Jūs paprastai diskutuojate su mūsų vyriausybėmis, o tos mums aiškina, kad priima visokius sprendimus spaudžiamos ES institucijų. Norėčiau užginčyti šiek tiek tuos taikomus receptus. Be abejo, biudžeto disciplina yra būtina, nes jokia valstybė negali gyventi plačiau, negu gali sauliaisti. E, tačiau norėčiau paminėti socialinės pasiekmes, nes išaugo skurdas, neteisingai paskirstomas turtas šiandien. Ar kalbėtume apie nedarbą, ar kalbėtume apie pensijas, apie darbo rinką, problemų yra visur. Mes matome, kad pasirinkta kryptis nėra gera ir kad tiksluose e, e, e, ES 20 paminėti tikslai, kurių pirmas yra kova su skurdu, lygybės įtvirtinimas ir aplinkosaugos prioritetai, tapo užmiršti, tai apie tos aspektus nebekalb, nebekalbama. Valstybės spaudžiamos ES institucijų atsisakė tų tikslų. Tų reformų griežtumas mane labai nustebino. Valstybės yra verčiamos tas reformas atlikti. Jūs be abejo galbūt kalbėsite apie automatinę e, automatinių atlyginimų indeksavimo sistemą, jį veikia Belgijoje. Ir taip pat kalbama apie tai, kad bankų sistema turėtų būti labiau prižiūrima. E, būtina kovoti prieš sukčiavimą, būtina kovoti prieš tus atdamosius mokesčių rojus. E, siūloma dėl to pradėti taikyti finansinių sandorių mokestį. Norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu norite efektyviai išspręsti numatytus tikslus ir jeigu nenorite, kad ES piliečiams taptų visiškai svetimų dalykų, turėtumėte tarp savo tikslų įrašyti šią socialinę dimenciją. Di, di, disciplina turėtų būti derinama su aplinkosaugos tikslais, su e, socialiniais tikslais, su kova su sukčiavimu. Noriu paklausti, ar šitie tikslai egzistuoja jūsų darbo atvarkyje? E, ir aš suprantu, kad darbo jums netrūksta, tačiau man labai svarbu gauti atsakymus šios klausimus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pone komisarė, žodis jums. Thank you. Thank you, chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo e, klausimų pasirinkimas juos atsitiktinai. Pirmiausia, pono Matopinto klausimas iš Portugalijos. Noriu padėkoti už tai, kad paminėjote, ko pasimokėte iš tų programų, kurios buvo gyvendinamos Portugalijoje. Aš pritariu jūsų padarytoms išvadoms. Ypač dėl to reikalingo pritarimo šalyje siūlomoms programoms. Tuose šalyse, kur reformų programoms buvo pritariama, E, tos programos buvo sklandžiau įgyvendinamos ir nacionalinė vienybė buvo tikrai labai svarbus elementas joms įgyvendinti. Rezultatų buvo pasitiek, pasiekta daug įtikinamesnių nei kitur, jų buvo galima pasiekti greičiau per trumpesnį laiką. Ekonomikos augimas padidėjo labiau ir buvo galima padidinti užimtumą. Airija ir Latvija galėtų būti minimos kaip tokie pavyzdžiai. Ispanija, Portugalija taip pat parodė savo ryštą prisimti tas programas kaip savo reikalingas, kaip savas ir jas paremti. Dėl to sulaukėme sėkmės. Graikijoje tų programų teigiamas vertimas, jų prieimimas galėtų padėti užbaigti sėkmingai gyvendinti reformas šalyje. Klausėte, ar Portugalija turėtų būti pasirengusi taip vadinamiems pertvarkoms. Kol kas būtų pernelyg ankstyva kalbėti apie kažką konkrečiau šioje srityje. Svarbu tinkamai, tai svarbu stebėti, kokie, koks tų priemonių poveikis finansų rinkoms ir kitur. Tam prireiks šiek tiek dar laiko. Ir apie pavasarį galėsime padaryti bendras išvadas kartu su Portugalijos vyriausybė ir su eurozonos valstybėmis bei mūsų tarptautiniais partneriais. Kai dėl pono Kevantinos klausimo. Jūs kalbėjote apie bankų rekapitalizavimą ir skolinimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Graikijoje dar daug ką reikia atlikti, kad pagerėtų ta ekonominė aplinka, kad būtų galima reformuoti prekių ir paslaugų rinkas. Ir iš tikrųjų reikia primti reikiamus teisės aktus, kurie leistų bankų rekapitalizavimą, kad būtų galima tinkamai atlikti banko atsparumo testus. Tų at, banko atsparumo rezultatai turėtų padiktuoti, kokie reikalingi teisės aktai bankų rekapitalizavimui. Jie tie teisės aktai turėtų būti netrukus priimti. Kol kas atsparumo testai Graikijoje dar netlikti ir, ir um, taip pat būtinai dėkti vieną priežiūros mechanizmą Europos Sąjungoje, ypač eurozonoje. Ten e, bus išdėstyta metodologija, kurią būtų galima pasiremti ir Graikijoje, atliekant reikiamas reformas. Jūs minėjote įdėtas pastangas ir čia aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad labai svarbu, kad būtų pritariama siūlomoms reformos. Jūsų partija yra ir Graikijos vyriausybės narė. Ir iš krizės pirmiausia pasimokime to, kad jeigu norime sėkmės darant reformas, būtina, kad nacionalinė vyriausybė ir parlamentas tomis reformoms pritartų toje šalyje, kur tos reformos yra reikalingos. Pone, pone Fetsi minėjo Italijos finansinę situaciją ir, ir finansinį susiskaldimą. Teisingai sakėte, tai yra susijęs su visomis ES valstybėmis. Finansinė fragmentacija yra kliūtis ekonomikos augimui. Ir būtent dėl to komisija ėmėsi iniciatyvos dar praeitais metais pasiūlyti sistemą, kur būtų galima dirbti kartu su Europos investicijų banku. Ir tuo būdu, kad būtų galima užtikrinti žemesnės skolinimus į palūkanas mažoms ir jūtinėms įmonėms. Kai buvo pasakyta e, vadovų taryboje, valstybės narės dar ne visos nepak pakankamai paramos parodėtiems siūlymams. Atkreipiuosi į valstybės narės, kad jos labiau remtų šias iniciatyvas ir kad būtų galima atlikti visų šių priemonių įgyvendinimą. Aš manau, kad schema e, lėšos e, skolinimui yra puikus dalykas. Ši patirtis egzistuoja Junktinėje karalystėje, galėtume ją taikyti plačiau nes skolinant įmonėms, mažoms ir rytinėms galima paremti ekonomikos augimą, tuo pačiu darbo vietų kūrimą. E, taigi, e, būtina, kad būtų kartu vykdoma ir aiški monetarinė politika. Ponas Girkin net minėjo apie krizės socialinės pasiekmes. Jūs kalbėjote apie mokesčių politiką, mokesčių rojus vadinamosius ar priebėgas. Mes dirbame šiuo klausimu labai aktyviai ir čia, galime sakyti, jau esam pasiekę tam tikrų rezultatų. Esame pasirašę dvišalių susitarimų, bendradarbiavę su tarptautinėmis institucijomis. Per pastaruosius keletą metų mums pavyko užkamšyti esamas spragas, kad būtų užkirstas kelias tiems mokesčių priebėgoms. Mes esame labai susidomėję šio, šio klausimu, dirbame prie jo. Ir būtina, kad e, tos esamos spragos šioje srityje būtų užkamšytos, kad nebūtų bėgama nuo mokesčių. Kol kas mokesčių efektyviausia sistema gali prisidėti prie didesnio sažiningumo Europos Sąjungoje. Reformos gali padėti sutaupyti daug pinigų ir galima sutaupyti, pavyzdžiui, daug lėšų social... E, sveikatos sistemai. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Norėčiau pabrėžti, kad komisija neseniai pateikė iniciatyvą susijusią su socialinės dimensijos stiprinimu e, ekonominės ir pinigų sąjungos rėmose. E, dirbame kartu su kitomis ES institucijomis ir valstybėmis narmis prie to klausimo, ypač dabar, kai įgyvendinamos Europos semestro priemonės. Kitos sesijos metu dar turėsime galimybę apie tai pakalbėti. Dabar dėl tų priemonių susijusių su ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimu e, ir dėl tų žingsnių, kurių reikėtų imtis vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Galėčiau pasakyti štai ką. Vidutiniuoju laikotarpiu būtina geresnė e, darbo rinko koordinacija tarp, Europos, e, tarp, tarp eurozonos valstybių. Būtina padėti valstybėms narėms įveikti tuos, tuos sunkumus, su kuriomis jos gali susidurti. Taigi štai, tiek galėčiau pasakyti kol kas ir manyčiau, kad galime tęsti kitą klausimų atsakymų raundą. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Na, dabar galime pradėti trečiąjį diskusijų etapą. Pradėsiu nuo Eliza Ferreira. Jie yra socialdemokratų frakcijos Europos e, parlamente koordinatorė. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbamas komisarė. Ačiū už tai, kad šiandien dar kartą pas mus atvykote. Aš norėčiau Jums pateikti porą klausimų. Visų pirma, dėl skolų. Jūs sakėte, kad e, programos pabaigoje um, skola padidėjo, kad buvo pasiektas padidėjimas nuo 50 procentų iki 60 procentų. Kaip bus koordinuojami veiksmai? Tvarkantis su užsienio įsiskolinimu, ar jūs manote, kad dabartinių veiksmų pakanka? Na, o kitas klausimas yra dėl vadinamųjų auksinių akcijų. Jeigu valstybės narės įgyvendina programą, tai jos turi atsisakyti vadinamųjų auksinių akcijų. Ir vis dėlto tenka girdėti, pasisakant atsakingus asmenis, kad vienas iš sustarimo memorandumo uh, elementų buvo e, svarbiausių sektorių privatizavimas. Kai kuriuose šalise tai yra e, energijos sektorius ar draudimas sektorius. E, tie sektoriai buvo parduoti, pasiekmes labai neigiamos, nes partneriai nelabai demokratiški. Gal galite mums e, paaiškinti, kokie buvo kriterijai dėl tų strateginių sektorių ir auksinių akcijų? Ir ar tiesa, ar ne, kad privatizavimas buvo vienas iš trojko šalių reikalavimo, nes, reikalavimo, nes mes iš jūsų ir iš vyriausybės gavome visai kitokią informaciją. Ačiū. Toliau panas Imenon Iko iš Latvijos, prašom. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, jūs Latviją įvardijote kaip vieną iš sėkmingos fiskalinės politikos pavyzdžių. Bet aš turiu pasakyti, kad Latvijos ekonominė veikla buvo proporcinga BVP mažėjimui. Ir tai buvo pirmą kartą po Argentinos krizės. Taip pat buvo e, minėti ir makroekonominiai rezultatai. Aš turiu pasakyti, kad prociklinės politikos ciklo metu rezultatas ir buvo tos skolos uh, Latvijos vyriausybė bet kok, visomis e, priemonėmis tengiasi, kad Latvija e, prisijungtų prie eurozonos. Buvo atliktas ir, atliktas ir vidinės reformos, buvo apkarpyti atlyginimai, buvo atliktos vidinės reformos, dėl to BVP sumažėjo 20 procentų, taip pat E, buvo koreguojami ir nedarbo lygiai ir dabar ko gero galime kalbėti apie ilgalaikį nedarbą, daugeliu atveju tiek apie Latvijos skuptą patirtį. Ačiū. Aš norėčiau priminti, kad e, visas prezentacijas, kurias gavome iš kalbėtojų, mes patalpinsime į interneto e, svetainę Tai bus e, Europos parlamento svetainė ir e, toje svetainėje patalpinsime visas gautas kalbas. Dar e, noriu pasakyti, kad turime daugiau kalbėtojų sąraše, negu kad mums likė laiko. Taigi, prašyčiau kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės. Dabar Ponas Karešė iš Prancūzijos, prašom. Oui, merci, monsieur le président. Très, très... Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai. Aš e, nenorėčiau pasiduoti tam įspūdžiui, kad e, labai norime apkaltinti komisiją e, ir jai ant pečių sukrautumėm visus sunkumus, su kuriais susiduria mūsų šalis. E, komisijos kryptį patvirtino taryba. Ir tai yra didžiulė atsakomybė, politinė atsakomybė, e, kurią komisija neša remdamas rekomendacijomis. Taip pat yra vyriausybė atsakomybė. To nereikia pamiršti. Krizės metu e, ta atsakomybė yra ir e, kai kas su ją nelabai atsakingai pasielgė krizės metu, taip kad komisijos nereikėtų pernelyg e, kaltinti. Net jeigu taip ir yra. Net jeigu komisija per keletą pastarųjų metų turėjo kai ką peržiūrėti, o man, Oliren, e, aš, Olirenai, jums norėčiau užduoti tokį klausimą. Dabar lyg ir ateina mm, pagerėjimas, bet lyg ir ne, ne per daug intensyvus, kaip galima jį suintensyvinti, atliekant biudžeto konsolidaciją ir biudžeto reformas. Žinoma, kai kuriuose šalyse tai gali kainuoti ir kainuoti labai nemažai. Kaip, kokių žingsnių reikėtų imtis, uh, E, gaivinant ekonomiką, galbūt naujų kažkokių instrumentų, galbūt naujų finansinių instrumentų, bent jau eurozonoje, e, kad e, būtų galima konsoliduoti ekonomikos atgaivinimą. Ką Jūs galvojate šiuo klausimu? Dėkoju. Ponas Laberita, Eduardo iš Portugalijos. Prašom žodis Jums. Thank you, Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Oliren, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Tačiau noriu pasakyti, kad nepritariu jūsų įptočio optimistiniam požiūriui e, į trojkos mechanizmo taikymą ir į priemonių, e, į tas priemonės, kurios buvo pritaikytos. Portugalija 2007 metais, kitaip tariant, paskutiniais metais iki finansų krizės E, turėjo 62 procentus e, vidaus skolų, 3 procentai buvo BVP deficitas ir ekonomika augo 3-4 procentus. Ir e, svarbu, būt, kad būtų rasti teigiami atsakymai į krizę. Portugalija buvo priversta taikyti ekonominės korekcijos priemonės. Šis dokumentas, šios priemonės buvo taikytos, nenumatant visų priemonių, kurios buvo numatytos pradinėme memorandumo variante. Griežto taupimo politika e, tapo griežtesnė bent dvigubai, negu iš pradžių buvo numatyta. ES institucijos ir e, trojka vadinamoji kaip techninė priemonė atsisakė diskusijų su socialiniais partneriais Portugalijoje ir su Portugalijos parlamentu. Dabar jūs, aišku, galite kalbėti apie monetarinę sritį, tačiau pažiūrėkite į realią ekonomiką ir pamatysite taip pat socialinės didžiulės problemas. Portugalijos ekonomika dabar yra labai blogoje padėtyje, daug blogesnė negu buvo prieš dviejų su pusę metų. E, socialinė Socialinis sustarimas egzistuoja tarp visų um, suinteresuotų pusių, tarp darbuotojų ir e, verslininkų. Buvo gyvendintos programos šios rytyje. Praėjo trei recesijos metai ir štai dabar situacija yra blogesnė negu kad nors aukščiau. Pats didžiausias nedarbas yra būtent dabar Portugalija. Euro... Portugalija yra labai pro... europietiška valstybė. Prasidėjo krizė, mes dabar uh, ma, turime socialinę krizę ir mes nelabai ko tikimės iš būsimų Europos parlamento rinkimų, nes vyksta politinė krizė, nebepasitikima Europos demokratija. Mes norime daugiau Europos, o ne tiesiog Europos, kur su piliečiais nediskutuojama, kur su žmonėmis nesitariama. Ir žmonės tiesiog daug pernelik prisikendėjo pas tuos dviejus su pusę metų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Toliau kolega Petler iš Vokietijos, prašom. Ačiū, pirmininkė. Jeigu aš neklistu, tai e, šios popietės diskusijos tema e, tai yra yra susijusi su valiutų sąjunga. Ir aš manau, kad ir turėtumėm į tai orientuotis. Būtų įdomu sužinoti, kaip komisija ketina pagerinti e, biudžetinės situacijos stebėseną Europos Sąjungoje. Buvo pateikti vairūs pasiūlymai, pavyzdžiui, šešių teisės aktų paketas, taip pat uh, buvo konstatuota, kad prieš kai kuriam šalims įsvedant eurą situacija tose šalise nebuvo e, tokia jau e, gera. Dabar e, buvo patvirtinta fiskalinė sutartis, labai svarbu, kad tas sutartis būtų teisingai gyvendinta ir kad būtų stebimas tos sutarties gyvendinimas. Aš norėčiau žinoti, kaip galima būtų tokios sutarties gyvendinimą dar stebėsena dar labiau pagerinti. Taip pat, e, kaip būtų galima mažinti įsiskolinimą, užtikrinti geresnį ekonomikos augimą eurozonoje. Tai yra svarbus um, um, dalykai, bet nepamirškime, kad dabartiniai įsiskolinimo dydžiai yra didesni, negu kad numatyti Maastrichto sistemoje. Maastrichto kriterijai kai kada dar e, nepasiekti. Taigi mes manome, kad reikėtų atlikti gero, geresnę stebėseną negu kad likščiol. Toliau biudžeto konsolidavimas. Tai e, yra ne tas pats, kas ekonomikos augimas. E, Bet jeigu biudžetas yra konsoliduotas, tai reiškia, kad padėtas tinkamas pagrindas ekonomikai aukti, kad investuotojai yra skatinami investuoti, kad kuriamos darbo vietos. Taigi biudžeto konsolidavimas yra esminė sąlyga ekonomikos augimui. Na ir dar viena pastaba. Aš išklausiau tai, ką pasakė kolega iš Graikijos. E, e, Graikija priešinasi kolega iš Graikijos pasisakė visiškai skirtingai negu kad komisaras Ren. Ko aš turiu tikėti, ar kolega iš Graikijos ar komisaru Ren? Jeigu Graikijos programa neveikia, tai man kyla klausimas, ar e, komisija ketina teikti pasiūlymą dėl Graikijos programos pratesimo ir ko aš turiu tikėti? Ευχαριστούμε. Ο κύριος το λόγο έχει ο κύριος Ζωάο Καλάμπρα από το Πορτογαλικό Dėkoju. Kolega iš Portugalijos parlamento. Dėkoju. Turiu du klausimus, komisaro Oliren. Pirmiausia, jūs ir toliau darote tokius pareiškimus, kurie netitinka faktų. Pavyzdžiui, kalbate apie fiskalinę krizę Portugalijoje. Tad kaip įmanome Europos komisijai sakyti, kad Portugalija 2000 metais pernelyg išlaidavo, aš turiu dokumentus čia priešai save. Birželį 2008 metų Europos komisijos rekomendacijos pagrindų taryba padarė išvadą, kad mažiau negu 3 procentus BVP siekia Portugalijos deficitas. Mes 2008 kalbėjome apie tokį būtent biudžeto deficitą. Tad žvelgdamas tokius faktus, kaip galite sakyti, kad krizė Portugalijoje buvo ta krizė, kuri buvo kilo dėl pernelyg didelio išlaidavimo. Europos komisijos pranešime, jeigu pasižiūrėtumėte detaliau, yra sakoma, kad Vokietija buvo minima šalia Portugalijos. Ten buvo e, matoma, kad vieš, viešosios išlaidos niekiek nepadidėjo. Ar mano klausimas būtų toks, kokiais duomenimis jūs rėmėtės savo informacijai paremti dėl fiskalinės krizės e, Portugalijoje, dar kuri ištiko iki finansinės krizės. Paskui pasarojus jų dešimtmečių Portugalijos ekonomika augo labai nedaug. Norėčiau jūsų paklausti, kaip gali neturtinga šalis, kur reikia nesuoti į švietimą, kur poreikiai didžiuliai, į mokslo tyrimus ir visą kitą, kaip gali ta šalis užtikrinti didelį augimą atsižvelgdama į savo BVP, kai reikėjo labai mažinti viešasias investicijas, mažinti investicijas į atsinaujinančius energijos išteklius ir į kitokias sritis. E, jūs turite savo duomenis, jūsų darbuotojai turi savo duomenis. E, BVP e, Portugalijos mažėjo. Jeigu e, aš norėčiau pažvelgti į jūsų tuos duomenys ir norėčiau paklausti, kokie faktai gali paremti jūsų turimą informaciją. Nes aš turiu kitokius skaičius ir žinau kitokius faktus. Ačiū. Dėkoju. Pas... Nes Francesco Kajalo iš Italijos parlamento paskutinis e, kolega turi klausti. Ačiū pirmininkė. Vakar e, buvo kalbėta apie vadinamosios fiskalinės tarybos pirmininko kandidatūrą. Na ir mūsų šalis vėlavo paskirti savo kandidatą. Dar noriu pasakyti, kad Činkuestelė e, judėjimas e, pasisakė už tai, kad kandidatai būtų nepriklausomi, kad jie turėtų nepriekaištingą reputaciją, kad e, jie nepriklausomai eitų savo pareigas, kad nebūtų teisti, turėtų nepriekaištingą teistumą, e, pažymą apie neteistumą. Kaip Jūs manote, kaip veiks tas e, organas fiskalinė taryba, politinė prasme, techninė prasme, kokius duomenis ji turės pateikti, kokia atsakomybė šiai tarybai teks kaip ji padės užtikrinti, kad ES ekonomika atsigaus, ar vis dėlto patys komisarai tai vertins. Yra ir tokių valstybių narių, kurios tokį organą jau yra įsteigusios, tai kokios patirties jos yra sukaupusios. Galbūt jos turi daugiau patirties negu kad Italija, steigdama fiskalinę tarybą. Uh, galbūt remdamėsi kitų patirtimi mes galėtumėm patobulinti savo institucijos veiklą. Žodis teikiamas komisarui, prašom. Thank you. Thank you for your very pertinent uh, Ačiū pirmininkė, ačiū už visus klausimus. Aš norėčiau pradėti nuo pabaigos, nes geriau taip prisimenu viską. Pono Karelio klausimas apie nepriklausomos fiskalinės tarybos pobūdį. Iš tikrųjų labai svarbus klausimas. Tai yra vienas iš esminių elementų susijusių su veiksminga fiskalinė stebėsena ir uh, E, tvariais viešaisiais finansais vidutinės trukmės laikotarpiu. Na, nemėgstu kalbėti žargonų, bet jums žinomi terminai. Apie šią tarybą e, buvo kalbama šešių pasiūlymų pakete. Taip pat e, ten, apie tai kalbama ir sutartie dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominė ir pinigų sąjungoje, dėl tos starties sustarė valstybės narės. Jūs teiravotės dėl tos fiskalinės tarybos. Uh, E, ką jį turėtų daryti šiame kontekste. Jau turime pavyzdžių atitinkančių ES veikimo sutartį, o taip pat ir e, vadinamąją Fiscal Compact sutartį arba sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominė ir pinigų sąjungoje. Aš norėčiau čia paminėti Niderlandus ir Niderlandų e, centrinį planavimo biurą, kurį ponas Van Timbergen, pirmas Nobelio premijos laureatas ekonomikos srityje e, įsteigė dar šeštame dešimtmetyje. Na ir tokie, toks organas teikia nepriklausomas ekonominės prognozes, taip pat atlieka ir fiskalinius vertinimus. Kalbant apie Niderlandų sistemą, tai Tas centrinis planavimo biuras e, nepriklaus, nepriklausomai analizuoja ar politinių partijų programas. Na ir dėl to gali racionaliau vykti politinės diskusijos. Kaip ten bebūtų, ši taryba, fiskalinė taryba turi būti nepriklausomas organas, ji turi e, teikti nepriklausomas makroekonominės prognozes. Anksčiau dėl to kilo nemažai problemų ir būtent tai yra viena iš priežasčių, kodėl per pastarosius metus praeitie nebuvo užtikrinta veiksminga fiskalinė stebėsena. Čia kalbu apie makroekonominius disbalansus ir fiskalinę politiką. Taigi fiskalinė taryba turi teikti nepriklausomas analizės, nepriklausomą vertinimą Ji turi vertinti ir konsolidacijos priemonės. Tos priemonės turi būti įtikinamos ir patikimos. Dabar klausimas dėl fiskalinės stebėsenos. Aš čia norėčiau priminti, ką jau sakiau anksčiau, komentuodamas nepriklausomos fiskalinės tarybos klausimą. Taip pat buvo teirautas dėl ekonominės situacijos tose šalise, kurios įgyvendina programą. Buvo teirautas ir dėl fiskalinės stebėsenos. Žinau, kad Na, aš anksčiau esu dirbęs ir nacionalinėme parlamente, ir Europos parlamente, ir žinau, kad ypač nacionalinėse parlamentuose girdima visokių klausimų. Aš pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti fiskalinės politikos stebėseną. Jūs teiravotės, kas bus toliau. Jeigu mes kalbame apie fiskalinę politiką, tai iš tikrųjų turėtumėm sutelkti dėmesį ties įgyvendinimu. Kaip yra įgyvendinama ekonominė ir fiskalinė e, politika, kaip vykdomas jos stebėsenas, vykdoma jos stebėsena. Komisija turi viską peržiūrėti ir siekti supaprastinimo tam, kad viskas būtų geriau suprantama visuomeniai, parlamento nariams, o taip pat ir Europos komisijos nariams. Jūs esate teisus. sakydamas, kad darbo vietų kūrimas ir investicijos yra būtina sąlyga. Mes turime atgaivinti pasitikėjimą e, ES ekonomiką. Nuo 2012 metų pastebime, pastebime šiokį tokį atsiglavimą. Taip pat mes turime užtikrinti, kad valstybės narės vykdys patikimą fiskalinę politiką, kad sumažės fiskalinis deficitas. E, jis jau dabar yra kai kur sumažės nuo 7 procentų iki 3 procentų. Europos centrinis bankas siekia stabilizuoti ir obligacijų rinkas, ypač nuo 2012 metų. Toliau sustiprintas ekonominis valdymas ES, ypač eurozonoje, tai yra dar vienas labai svarbus dalykas, kuris uh, su, duoda tvirtą pagrindą viešųjų finansų konsolidavimui. Taip pat čia svarbu paminėti ir tai, kad tęsiamos struktūrinės reformos. Dėl to pasikeitė tas kontekstas ES nuo 2012 metų. Pavyzdžiui, praeisiais metais e, Kai kurios valstybės narės patyrė krizę, bet tai nesupurtė ES pagrindų, kaip kad yra atsitikę anksčiau. Ponas Kalamba kalbėjo apie Portugalijos situaciją, iškelia daug Portugalijo aktualių klausimų. Jis taip pat minėjo ir krizės pobūdį. Sakė, kad Portugalijos atveju e, krizė atsirado dėl vangaus ekonomikos augimo ir pernelik didelio privataus ir viešojo sektoriaus įsiskolinimo ir būtent dėl to Portugalijai teko prašyti finansinės pagalbos. Jūs ir ponas Gabrita ir taip pat ponia Ferreira bei kiti kalbėjote apie ekonominę situaciją. Taip pat e, sakėte, kad e, dėl vykdomų reformų Portugalijoje išaugo nedarbas, Taip pat nedarbas e, e, didėjo ir dėl e, išorinių veiksnių, pavyzdžiui, eksporto sumažėjimo arba poslinkių finansų rinkose. Yra ir kitų šalių, kur situacija panaši ir kur nedarbo situacija panaši. Kaip būtų galima kovoti su nedarbu? Yra įgyvendinamos įvairios reformos darbo rinkoje. Daugelis tų reformų buvo suderintos su socialiniais partneriais. Ponas Gabrita sakė, kad Krizė Portugalija paaištrėjo dėl pavėluotos reakcijos iš ES pusės. Aš turiu pasakyti, kad Portugalija ar nacionalinių lygmenių pavėlavo sureaguoti. 2011 m. vasarą prasidėjo reformos. Aš prisimenu pirmą diskusiją su Portuga Portugalijos e, finansų ministru 2010 m. birželio mėnesį. Tuomet buvo kalbėta apie E, ekonominių korekcijų programą, tuomet buvo sakyta, kad situacija Portugalijoje vis prastėja ar prastėja. Jeigu Portugalija būtų buvusi anksčiau ėmusi veiksmų, tai ji būtų greičiau pasiekusi pažangos. Ir nebūtų atsidūrusi tokioje, tokiame aklygatvėje kaip 2011 m. balandžio mėnesį. Pone Ferreira. Mylė, e, minėjo abipusį įsiskolinimų vertinimą. Kaip žinia, yra sudarytas sutarimas su Europos parlamentu ir taryba. Ir ten būtent apie tai ir kalbama. Taip pat buvo nu, nu, nuskambėjo teisinga pastaba iš Latvijos pusės. Iš tikrųjų, Latvija nusprendė atlikti vidinę devalvaciją, o ne išorinę. Situacija ten buvo švelnesnė dėl finansinio sektoriaus ypatumų. Turiu pasakyti, kad per pastaruosius porą metų Latvija pasiekė tikrai pažangos, gerindama ekonominius rodiklius. Ponas Kareša kalbėjo apie tai, kas kokią atsakomybę turi prisijimti. Valstybės narės, vyriausybės ir parlamentai turi prisimti savo atsakomybę tam, kad užtikrintų, kad e, fiskalinė politika yra tvari. Ekonomikos atsigavimas dar yra labai trapus. Dėl to mes turime ir toliau kovoti su nedarbu, turime atgaivinti E, finansų sektorių, kovoti su fiskalinė fragmentacija bei imtis tikslinių priemonių tam, kad būtų galima kovoti su aukštu nedarbo lygiu, ypač kovoti su jaunimo nedarbu daugelie šalių. Mes jau dabar e, e, šioje srityje dirbame su valstybėmis narėmis. Toliau tvarus ekonomikos augimas eurozonoje. Vokietija stiprina vidaus paklausą bei e, investicijas iš privataus ir viešo sektoriaus. Prancūzija atlieka e, imas priemonių dėl nedarbo, tą galiu pasakyti ir apie Italiją. Tokiu būdu yra e, kuriamos papildomos darbo vietos Europoje, skatinamas ekonomikos atsigavimas. Ačiū. Madam Chair, I, I re... Pone pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad komisaras užmiršo atsakyti į mano klausimą dėl privatizacijos šalyse, kur buvo taikomos griežto taupimo ir, ir, ir ekonominio konsultavimo programos. It's, um... If it is considered as, if the chair considers it as uh, part of the remit of uh, discussion on fiscal policy tai yra labiau objektas diskusijų dėl fiskalinės priežiūros. Bet šis klausimas buvo iškeltas ankstesnėje diskusijoje. Tad aš manau, kad galima atsakyti šį klausimą. Aš per klausimus atsakiau, sako komisaras, praėjusią savaitę. Bet atsakysiu, atsakysiu. Atsakomybė, sprendžiant dėl supratimo, sutarimo memorandumo, yra pirmiausia tas dalykas, kai savo žodį turi tarti Europos e, šalies vyriausybė ir parlamentas. E, paskui visos trys institucijos, Europos centrinis bankas, Tartautinis valiutos fondas ir Europos centrinis bankas turi tarti savo žodį. Vyriausybė turi nurodyti, kas, ar priima siūlomą sprendimą ir kas bus už jų gyvenimą atsakingas. Pirmininkė, ačiū. Ačiū komisijos vicepirmininkui ponui Oliren, ačiū, kad dalyvaujate mūsų posėdyje. Ir kitos sesijos metu kalbėsime apie Europos semestrą. Norėčiau pasveikinti taip pat ir pono, pono Alessandro Termiopolos vardu komisarą Lasander, Filip de Beiger taip pat dalyvaus diskusijoje ir mm, Gutierrez Piteto yra užimtumo komiteto pranešėja mūsų aptariamų klausimų. Norėčiau Jums priminti, kad galite prašyti žodžio e, savo pasisakymui ar klausimui ir tam turite užpildyti kortelę, kurią galite rasti e, tarp savo dokumentų. Komisarė, pirmiausia, žodis Jums, nuo Jūsų ir pradėkime. Thank you, thank you, Madam Chair, and, uh, I want... Ačiū. E, Pone pirmininkė, noriu padėkoti už gerai sudarytą šio posėdžio darbo tvarkę, nes aš dar galiu šiek tiek likti šiame posėdėje Tiesiog nebenorėčiau kartoti to, kas buvo pasakyta anksčiau. Norėčiau labiau susitelkti dėl prioritetų, dėl augimo stebėjimo 2014 metais, nes ten yra numatytos prognozijas vidutiniam bei ilgam laikotarpiu. Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie bendrą ekonominę situaciją Europoje. Ir norėčiau pasakyti, kad štai dabar pras, prasidėjo nauji metai ir matome, kad atsiranda ekonomikos atsigavimo ženklų. E, Graikijos ir Ispanijos obligacijos tapo populiaresnės ir ekonomikos rodikliai visur daugmaž rodo, kad yra mm, jaučiamas reikšmingesnis ekonomikos atsigavimas. Na, žinoma, kol kas per nelyg anksti labai džiūgauti. Tiesiog žinome, kad e, yra nedarbas pakankamai didelis ir žinome, kad ir toliau reikia dėti pastangų, kad būtų įgyvendinamos ekonominės reformos, kuris yra būtinės ekonomikos augimui ir, ir, ir, ir e, darbo vietų kūrimui. Europos semestras yra šios dienos diskusijų objektas. Prasidėjo ketvirtasis ciklas ir dabar e, siekiant tvaraus augimo, tai yra vienas iš svarbiausių Europos Tai yra viena iš svarbiausių ES programų. Norėčiau tiesiog tarti porą žodžių dėl prioritetų, kuriuos komisija yra numačiusi Europos semestrui. Pirmiausia, e, norėčiau pasakyti štai ką. Būtina toliau tęsti viešųjų finansų konsolidavimą e, deficitas yra sumažėjęs, finansinė konsolidacija vyko sėkmingai, bet reikėtų, kad dabar daugiau dėmesio būtų skiriama to reiškinio kokybei. E, svarbus klausimas yra mokesčių sritis, mokesčių nebūtinai didinimas. Tiesiog svarbu tinkamai panaudoti tuos mokesčius, būtina padidinti paskatas mokestinės. Socialinis saugumas ir uh, E, investicijos infrastruktūrą, išvietimą yra taip pat labai reikalingas dalykas. Galime pasakyti, kad e, prieš keletą savaičių pristatytame tame dokumente praėjusiu metu pabaigoje, toje apžvalgoje, yra kalbama apie tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą. Tuo pat metu matome, kad reikės atremti naujus iššūkius, kurie neišvengiamai mums iškils. Antras dalykas yra atkurti bankų paskolas realiai ekonomikai plėtoti. Finansinė fragmentacija dar užkerta kelią įmonėms gauti tokį finansavimą. Europoje mes daug ką nuveikėme, bet dar neužbaigėme visko, ką reikėtų daryti, kad būtų galima visiškai atkurti e, pasitikėjimą e, rinkų. Šiandien mes nekalbame apie kažkokį turtą, kuris būtų taip vadinamas um, toksiškas turtas bankuose. Mes kalbame apie korekcinės kai kurias priemonės. Mes um, galime konstatuoti tai, kad buvo atlikti bankų atsparumo testai, bankų sąjungos uh, srityje buvo žengta didžiulis žingsnis pirmin ir tai yra mūsų reformų vienas iš esminių žingsnių. E, trumpuoju laikotarpiu būtina taip pat sumažinti e, privač, privačius ir e, viešuosius įsiskolinimus, būtina numatyti anticiklinės ekonominės priemonės, kad būtų galima užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į siūlymus, kuriuos pateikė ponas Barnie ir aš pats dėl ilgalaikių investicijų Europoje, kurie yra paremti plačiomis konsultacijomis tarp suinteresuotų pusių. Mums yra būtina sugebėti inovuoti, būtina turėti reikiamus įgūdžius ir būtina kovoti su nedarbu. Mano kolega Laslo Andor detaliau apie tai kalbės, paminėdamas jo darbo tarkis aktualiausius klausimus. Nedarbas yra stabilizuotas, tačiau nedarbas tebėra dar per nelik didelis, ypač jaunimo nedarbas. Ir e, tai skatina skurdo augimą ir dėl to būtina imtis specialių priemonių įveikti šiai problemai. būtina laikyti sažiningumo principų, kai kalba apie viešuosius finansus. Taip pat mokesčių sistema turėtų būti efektyvesnė, kad būtų galima užkirsti kelią mokesčių vengimui, jų slėpimui, nes e, tai gali padidinti, didinti, tai gali salikuoti didesnius įsiskolinimus. Viešoji Viešosios administracijos rytė taip pat buvo pasiekta pažangos, kad gerėtų bendradarbiavimas tarp atskirų vyriausybės lygmenų. E, teikiamos elektroninės paslaugos leidžia mažinti biurokratiją ir tuo būdu galima dirbti aktyviau su valstybėmis narėmis, siekiant numatytų konkrečių rezultatų. E, ponios ir ponai. E, E, jeigu norime e, sulaukti e, norimų rezultatų, norint sulaukti deficito mažėjimų. Ir štai dabar matome, kad Europos semestras turėtų suvaidinti esminį vaidmenį. Specifinį dėmesį reikėtų skirti tam ir nacionaliniuose parlamentuose. Buvo šiemet paskelbta informacija dėl e, pavojaus mechanizmo. 16 šalių pateikė savo analizę. Mes manome, kad tai yra būtina. Tai yra būtina, kad žinotume, kas turi būti taisoma, kas yra taisytina. Tas pranešimas rodo, kad kai kurios narės pasiekė pažangos, mažindamos einamosios sąskaitos deficitą ir e, tapdamos konkurencingesnėmis, tokios pavyzdžiui kaip Ispanija ar Airija. Tačiau dar daugiau reikia dėti pastangų E, tose šalyse, kurios turi perviršį, kad būtų galima subalansuoti geriau ekonominius procesus Europos Sąjungoje. Mes nemanome, kad reikėtų skatinti didesnius įsiskolinimus. Ne, tiesiog turime išsiaiškinti, kur yra nuolatinis perviršiais, kodėl taip yra, gal yra kažkokių politikos, kokios nors trūkumų, gal tai sąlygoja tą nuolatinį perviršį, o, pas, o kitose valstybėse nuolatinį uh, trūkumą. Ir būtina šias problemas spręsti. E, turėdami tokią informaciją galėsime geriau užtikrinti e, ekonomikos augimą ir didesnį užimtumą ES. Norėčiau Jums pranešti, kad Europos komisija parengs savo apžvalgą šią temą e, gal apie kovo mėnesį šių metų. Ponios ir ponai, Norėčiau užbaigti savo pasisakymą pasakydamas, kad 2014 metais Europos semestras yra sėkmingai įvendinamas. Daug buvo nuveikta Europoje reformuojant mūsų ekonomiką, mūsų viešojo administravimo sektorių ir mes manome, kad ekonomikos atsigavimo ženklų esama. Jaučiamas poreikis tolesniems politiniams veiksmams. Europos Semestras, tikėkime, padės įtvirtinti reikiamas ekonominės reformas, kurios padės pereiti nuo to trapaus ekonomikos atsigavimo prie tvaraus ekonomikos vystimosi, prie tvariaus plėtros. Tai yra tie dalykai, apie kuriuos turėtų diskutuoti nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas. Jiems čia tenka ypatingas vaidmuo, gyvybiškai svarbus vaidmuo, sakyčiau. Tad štai šiandien diskusijose kalbėjome apie 2014 metų prognozes, ten taip pat ši informacija atspindėta. Ačiū. Dėkoju. Pone komisarė, o dabar žodis komisarui Laslo Antor. 10 minučių, prašau. Ladies and gentlemen, honorable members of uh, parliament. Ačiū, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Šiuo metu vyksta pirmas europinis semestras, kai yra pastebimi tam tikri Europos ekonomikos atsigavimo ženklai. Kaip ką tik papasakojo komisaras Oli Ren, tas ekonomikos atsigavimas dar yra labai menkas ir nevienodas Europos Sąjungoje. E, nedarbo lygis stabilizavosi E, jis yra maždaug 22,6 e, milijonų e, žmonių, bet taip pat ir darbo vietos nelabai kūriamos. Kalbant apie pastarosius penkerius metus, tikrai didelį nerimą kelia jaunimo nedarbas, skurdas, socialinė atskirtis, socialiniai neligumai, jie vis didėja. Vis dėlto netaip viskas paprasta. Užimtumas ir skurdo lygis padidėjo vidutiniškai, bet taip pat e, padidėjo ir skirtumai tarp valstybių narių. Ypač turiu omeny ES branduolį sudarančias valstybės narės ir periferinės valstybės narės labai skiriasi ir BVP augimas. Uh, Visiškai neseniai komisija paskelbė savo metinę apžvalgą apie ekonomikos e, pokyčius Europos Sąjungoje. Aš norėčiau labai trumpai pristatyti e, su užimtumu e, susijusius aspektus, socialinius aspektus. Dar noriu pasakyti, kad lapkričio mėnesį komisija pateiks išsamesnį ataskaitą apie užimtumo situaciją. Visų pirma, Užimtumo lygis ES per pastaruosius metus, užimtumo lygis krito, išskyrus vieną kategoriją, tai yra vyresni darbuotojai. Darbo vietų skaičius nelabai ženkliai padidėjo nuo 2010 metų, bet užimtumo lygis padidėjo. Tai reiškia, kad e, trūksta e, darbo vietų ir problemos negalima išspręsti daugiau investuojant į darbo rinką. Kalbant apie mažiau kvalifikuotus darbuotojus, trečių šalių gyventojus, e, jie labiausiai nukentėjo. Darbo rinkos segmentavimas išlieka labai aštri problema, nes dabar darbuotojai vis mažiau apsaugomi, vis didėja atotrukis tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Taip pat e, yra ir tokių žmonių, kurie nedirba, nesimoka, nesimoko, jų skaičius vis didėja, nors reikia pasakyti, kad, žen, kad šiek tiek sumažėjo mokyklas metančių vaikų e, skaičius. Taip pat reikia pasakyti, kad didėja e, mažai, maža žemą kvalifikaciją turinčių asmenų nedarbo lygis dėl atlyginimų. E, iš esmės yra e, atsiliepiama į darbo paklausą, bet darbo paklausą apriboja mokestinė situacija, kai kuriuose šalyse mokesčiai išlieka aukšti. Numatytas BVP augimas gali kažkiek sumažinti skurdo lygį ir e, nedarbą, bet tokia pažanga, ko gero, bus lėta ir e, bedarbių bei skurdančių asmenų situacija, ko gero, ženkliai nepagerės, nebent e, valstybė jiems teiks paramą. Visiškai neseniai buvo paskelbta apžvalga apie naujausią užimtumo situaciją ES ir ten yra patikima labai išsami informacija. Uh, Būtent e, su tuo mes ir sėmė savo analizę. E, kelia susirūpinimą tai, kad iš trijų asmenų tik vienas sugeba išsikapsyti iš skurdo per metus. Tikrai e, dažniausiai tai atsitinka, kai žmogus susiranda darbą, bet kada to nepakanka tik e, pusę, tik e, 50 procentų atvejų žmogus susiradęs darbą pagerina savo situaciją. Taip pat priklauso ir viskas priklauso ir nuo e, namų ūkio sudėties, ar partneris turi darbą ar ne. Taigi negalima sakyti, kad darbo turėjimas automatiškai reiškia padorų pragyvenimo lygį. Tai turi labai svarbių pasiekmių. tai įtakoja ir ekonomikos atsigavimą. Ko gero, e, ženklu, nežymus ekonomikos atsigavimas e, nesumažins skurdo, lygi, skurdo lygio. E, Skurtas ir toliau išliks, jeigu bus tokie didžiuliai skirtumai tarp atlyginimų ir jeigu tiek daug žmonių dirbs tik dalį laiko. Politikai taip pat turėtų skirti dėmesį ne tik darbo vietų kūrimui, bet ir darbo vietų prieinamumui ir pobūdžiui. Reikia kalbėti apie e, socialinę įtraukti užtikrinančią darbo rinką. Ir toliau e, reikės e, išlaid, papildomų išlaidų e, E, finansuojant e, ir tuos namų ūkius, kur vienas e, šeimos narys turi darbo vietą. Taip pat pirmą kartą mes paskelbėme 2014 metų bendrą užimtumo ataskaitą, pateikėme tam tikrą rezultatų suvestinę Ten kalbama apie pagrindinės socialinės ir užimtumo problemas, kurios gali įtakoti um, pinigų sąjungos veikimą. Svarbu kalbėti apie nedarbo lygį, taip pat ir jaunimo nedarbą ir apie tuos jaunuolius, kurie ne, nei dirba, nei mokosi. Trečia, reikia kalbėti apie realias namų ūkių pajamas. Ketvirta, kiek procentų darbingo amžiaus gyventojų patiria e, skurdo pavojų. Ir e, taip pat reikia kalbėti apie atlyginimų e, skirtumus. Toje skobo lentelėje kalbama apie skirtumus tarp valstybių narių. Pietų Europoje galima kalbėti apie gilę krizę, bet netgi ir atsparesnės valstybės narės patyrė neigiamą poveikį, nes susiviravo kitų valstybių pasitikėjimas jumis, jomis. Skiriasi užimtumo lygis, ypač jaunimo užimtumas ir tų jaunolių skaičius, kurie nei dirba, nei mokosi. Taip pat skiriasi namų ūkių pajamos. Skurdas didėja ES periferijoje, bet jis išlieka stabilus ES brandolius darančiose valstybėse narėse. Taigi šiais rezultatais šiais duomenimis reikėtų pasinaudoti vertinant europinį semestrą. Mes bendradarbiavame su valstybėmis narėmis joms įgyvendinant ekonominį valdymą, ypač abipusį stebėjimą. Taip pat mes padedame e, parengti ir kiekvienai konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Gerbiami nariai, baigdamas norėčiau apibendrinti pagrindinius mūsų prioritetus 2014 metams užimtumas rytyje. Iššūkiai išlieka praktiškai tokie patys kaip ir praėjusiais metais, tik kai kuriais atvejais tie iššūkiai yra dar didesni. Dėl to mūsų prioritetai yra labai panašus į praėjusių metų prioritetus. Tai yra e, pagalba kuriant darbo vietas ir atgaivinant ekonomiką. Taip pat reikia e, toliau tęsti reformų įgyvendinimą. Reikėtų įtraukti e, bedarbius į produktyvę veiklą. Reikėtų vykdyti proaktyvę užimtumo politiką. Valstybės narės turi nuveikti dar daugiau, ypač skatindamos darbo paklausą. Toliau e, apmokestinimas ir socialinės įmokos, jos išlieka didelės ir kai kuriuose šalyse dar padidėjo nepaisant nuolatinių rekomendacijų tokias socialinės įmokas sumažinti. Mokesčių sumažinimas, e, ko gero, reikštų darbo paklausos didinimą ir pagalbą ir tokiu būdu būtų padedama skurčiai gyvenantiems namų ūkiams. Reikėtų galvoti ir apie agreguotą darbo paklausą. Valstybių narių situacija skiriasi, bet e, iš esmės e, šiuo metu infliacija ir atlyginimų indeksavimas yra labai maži. Ypač dėl to, naudant atlyginimų dydį, galima skatinti darbo paklausą. Taip pat reikėtų investuoti į darbo jėgos apmokymus, kvalifikacijos kėlimą, ypač žalioje, baltojoje ir skaitmeninėje ekonomikoje. Taip pat reikėtų kovoti su uh, žmogiškų išteklių uh, mažėjimu, tai ypač aktualų krizės e, metais. Taip pat reikėtų kovoti su jaunimo nedarbu, padėti tiems e, bedarbams, kurie jau ilgą laiką neturi darbo arba kurie yra migrantai. Taip pat reikėtų didinti darbo rinkų atsparumą. Čia norėčiau paminėti ir tai, kad įmonės ir darbuotojai turi sugebėti geriau prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, reikėtų stiprinti socialinį dialogą, teikti daugiau paslaugų darbuotojams, skatinti darbuotojų mobilumą, taip pat įgyvendinti komisijos pasiūlymo dėl jūras. Taip pat reikėtų tęsti reformas, mažinti darbo rinkos fragmentavimą ir užtikrinti tam tikrą darbo vietų saugumą. Kalbant apie ilgalaikės priemonės, tai jos turėtų būti siemos su švietimu ir įgūdžių gerinimu. Iš krizės galime išsikapstyti e, sustiprėję. Ir jeigu norime pasiekti 20 metų strategijos tikslus, turime modernizuoti darbo politiką. Tai reiškia, kad reikia atlikti ir struktūrinės reformas, tos struktūrinės reformos turi būti veiksmingesnės. Taip pat e, reikia e, skatinti socialinės investicijas. Be abejo, žmogiškojo kapitalo gerinimas ir susijęs ir su to, kad žmonės turėtų turėti geresnę prieigą prie socialinių paslaugų. Ir galiausiai, ponios ir ponai, noriu pabrėžti, kad komisija tikisi, kad 2014 metais Europos semestras uh, bus susijęs ir su didesniu socialiniu partneriu įsitraukimu ne, tiek Europi, ne tik europinių lygmenių, bet ir nacionalinių lygmenių. Pavyzdžiui, gyvendinant struktūrinės reformas ir kitas politikos kryptis, kurios skatina užimtumą ir atkuria socialinę pažangą. Ačiū. Dėkoju ponui komisarui Andor. O dabar Filip Debaker norėčiau suteikti žodį, nes jis yra pradėšėjęs mūsų aptariamą temą. Prašom, kolega, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisarams abiems už įvadinius pasisakymus. Man tenka malonumas pasveikinti Jūs Europos parlamente. Esu pranešėjas 2014 m. ekonominėje augimo apžvalgos tema rengiu pranešimą e, apie tai kalbama ir užimtumo ir e, komitete, ir ekonomikos bei monetarinių reikalų komitete. Buvo parengtos prognozės, kurias e, pateikė Europos komisija. Visa tai yra platesnio proceso dalis. Demokratinė atskaitomybė ir atsakomybė Europos institucijų yra vienas svarbiausių aspektų, kalbant apie šią temą. Norėčiau paminėti keletą elementų, apie kuriuos mes kalbėjome ekonomikos ir monetarinių reikalų komitete, kalbant apie 2014 metų ekonomikos augimo galimybę. E, prieš mane kalbėję kolegos taip pat minėjo tai, kad jau matome ekonomikos atsigavimo pirmuosius ženklus, nors tas atsigavimas ir lėtas, bet jis yra. E, tai teikia šiek tiek optimizmo. Kodėl? Todėl, kad tos politikos, kurios buvo gyvenintos ES lygmenių, mes kalbėjome apie šešių ir dviejų teisės aktų dokumentų paketus, buvo gyvendintos reformos nacionalinių lygmenių. Visa tai leido mums išvengti diskusijos dėl eurozonos žlugimo nes buvo kalbama, kad kai kurios šalis turėtų palikti eurozoną, bet matome, kad tos šalis vėl pasiekė tam tikro augimo ir jos gali likti eurozonos narimis, tad diskusija nebėra šią temą reikalinga. Tačiau ar visą tai reiškia, kad viskas juda teisinga linkme, ar viskas yra tobula? Tikrai ne. Aš manau, kad savo pranešime aš paminėjau keletą dalykų, prie kurių dar turime padirbėti. Vienas iš svarbiausių dalykų yra tas, kaip mes sustiprinsime ekonomiką, kaip mes padidinsime mūsų nacionalinių e, ekonomikų konkurencingumą ir Europos ekonomikos konkurencingumą. Pasikeitimų yra daug, bet šis dalykas bus vienas iš svarbiausių, kad galėtume sukurti ekonomikos augimą ir kad galėtume užtikrinti, kad ekonomikos augimas nesustos, kad jis toliau tęsis. Dabar dėl darbo jėgos sąnaudas, dėl, dėl kainos darbo jėgos. Savo pranešime aš taip pat kalbu apie šią problemą. Būtina atlikti tvarias struktūrinės reformas, kurias būtina gyvendinti, jeigu norime pasiekti ekonomikos augimo. Tačiau, tačiau, būtina numatyti papildomas investicijas ir privačias, ir viešasias kad būtų galima išspręsti problemą šias rytis. E, išmokymas, švietimas, kaip minėjo uh, E, mano kolega, e, kaip, kaip minėjau, vienas iš komisarų, ponas Sandoras, taip pat yra tas ir tiesi, kurią reikia investuoti. Būtina, kad tas pereinamasis laikotarpis būtų sklandesnis. Ir dar. E, daug kas lieka nuveikti ES lygmenių, bet taip pat ir nacionalinių lygmenių. Europinis lygmuo turėtų matyti tuos prioritetus, kurių tikslas būtų ekonomijos ir pinigų sąjungos galutinis sukūrimas. Bankų sąjunga yra iš tikrųjų didžiulis žingsnis pirmin, mes e, turėtume daug didesnį vaidmenį suteikti Europos centriniam bankui, kad sistema būtų stabilizuota, tačiau tebe lieka daug kas nuveikti. Bankų sistema turėtų būti stabilizuota, kad būtų tinkamiau finansuojama reali ekonomika. Europos sąjungos vaidmuo būtų sumažinti rinkos fragmentaciją tiek finansinių, tiek ekonominių požiūrių ta fragmentacija, tas susiskaldimas tebėra pastebimi. Ir aš manau, kad kitos kadencijos metu kolegos klausimas spręs, Europos komisija taip pat. Komisaras Andor minėjo tokį klausimą, kaip užtikrinti, kad rinkos veiks žymiai efektyviau, darbo rinkos taip pat ne tik valstybėse narėse, bet ir tarp valstybių narių. Uh, kad būtų e, pozityviai žiūrima į emigraciją ir imigraciją, nes tai yra labai svarbus reiškiniai dabar ES. Valstybės narės e, turės atremti didelius iššūkius. Šiek tiek lėčiau, prašo pirmininkė kalbėtojų. E, įvairios valstybės narės tebėra įsiskolinusios. Ekonomikos augimas tęsiasi, tai taip pat yra papildoma našta būsimosioms kartoms. Turime iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip šią problemą tinkamiausių būdų išspręsti. Komisaras Ren jau minėjo, kad e, fiskalinė konsolidacija, e, e, humaniška fiskalinė konsolidacija yra būtina. Buvo paminėta ir kiti prioritetai, kuriuos reikėtų gyveninti valstybių narių lygmenių. Mes kalbėjome apie struktūrinės reformas darbo rinkos rytyje, apie kitas reformas taip pat kalbėjome. Būtina supaprastinti mokesčių sistemą, būtina kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Ir tai yra tie dalykai, kuriuos reikia nuveikti valstybių narių lygmenių, kad galėtume turėti pinigų, kuriuos investuosime į švietimo, pavyzdžiui, sritį, į energijos efektyvumo paieškas. Ir Finansų sistemos fragmentacija europinių lygmenių yra problema. To pasiekmė yra ta, kad trūksta finansų arba trūksta galimybių prigauti finansus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir kaip žinia, mažutinės įmonės yra mūsų ekonomikos stuburas, joms finansavimą gauti yra būtina. Kapitalų rinkos turėtų tai žinoti, šitai yra problema, kurią turime spręsti tiek nacionalinių, tiek europinių lygmenių. Na ir apibendrindamas, tą paminėjau ir pranešime, galėčiau pasakyti štai ką. Turime e, pasidžiaugti tuo, kad čia nevyko toks renginys. Turime pasirūpinti, kad valstybės narės priimtų tos projektus, kuriems siūlomi, kad jos įgyvendintų tas rekomendacijas, kurios teikiamos Europos Sąjungos lygmenių. Tai turi būti be abejo subalansuoti siūlymai, būt, turi būti užtikrinta demokratinė atskaitomybė. Tiek dviejų, tiek šešių teisės aktų dokumentų paketuose E, tuos problemas bandoma spręsti. Europinių ir nacionalinių lygmenių turime sustiprinti viso proceso metu demokratinę atskaitomybę. E, Per šias dienas buvo išsakyta daug gerų minčių, kaip tuos aspektus sustiprinti. Demokratinė atskaitomybė yra esminis dalykas, jeigu norite įtikinti piliečius, kad tie žingsniai, kuriuos siūlome rinktis, yra labai svarbus, jie kartais skausmingi, bet būtini, jeigu norime atkurti ekonomikos augimą vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu.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 Sí, buenas tardes. Gracias. Labą dieną. Pirmiausia, norėčiau uh, pasisakyti dėl pakeitimų savo pranešime. Kas vyksta Europos Sąjungoje? Diskutuojame užimtumo komitete, kalbėkime paprastai, kai kurie uh, parlamentai, kai kurie parlamentarai sako, kad e, yra dabar e, atsigavimas, tačiau kai kas, tame tarpe ir aš, e, šiek tiek sakome, kad gal taip ir nėra valstybėse narėse, tarp valstybių narių neligybė, o pačiose valstybėse narėse neligybė tarp piliečių. Tas, tam, kad įvyktų tas at, atsigavimas, mes paukojame socialinius dalykus ir e, darbo vietas, o tai yra tokie dalykai, kurių jokių būdų negalima išleisti iš akių. Mums reikia kad e, savo šeimos politinės e, dėka turime suprasti, kad politika ir ekonomika bei socialiniai reikalai turi eiti pagret, nes antraip e, galime atsidurti labai sunkioj padėtyje į mūsų rekomendacijas turi atsižvelgti ir valstybės narės, ir komisija turiu galvoje socialinius reikalus. Mes labai rūpinomės nuo pat pradžių demokratiniu legitimumu. Čia turi būti, jis turi kompensuoti nacion, e, kompetencijų perėjimą į Europos Sąjungą. Tarp institucinis susitarimas tarp trijų institucijų uh, E, dėl bendro sprendimo yra būtinas valstybės narės. E, rengia reformas ir tas reformas teikia parlamentui, o tada viskas keliauja į e, parlamentą. Darbo apsaugos ministrai taip pat turėtų, darbo ministrai, e, reikalų ministrai taip pat turėtų diskutuoti su finansų ministrais. Taip buvo kalbama apie išorės ženklus, kad yra tam tikras atsigavimas, e, bet tik pati pradžia. Tačiau šiaip ar taip tai yra atsigavimas. E, bet labai pagilėjo skirtumai tarp piliečių, vienas iš penkių jaunuolių dabar neturi darbo. E, didėja rizika to darbo netekti, e, nuolatos mažėja atlyginimas. Dar mes Dar, dar reikia pasakyti, kad, kom, e, kad e, reikia tęsti toliau reformas, kad būtumėm konkurencingesni. Konkurencingumas e, tai nėra vien tik tais kaštų įvertinimas. Darbin, darbuotojai praranda pajamas ir moka e, už tai, kad būtų išbrista iš krizės. Kitose šalyse taip pat e, yra pasitelkiami sprendimai, kad ES įgautų didesnį konkurencingumą. Tai reiškia, kad e, model, socialinis modelis šalia ekonominio tikrai įmanomas ir reikalingas. E, ir saugumas, ir lankstumas turi būti ir geras atlyginimas numatytas, bet turi būti numatyta ir toks dalykas, kad geros e, dar, e, kad e, gamybos atgaivinimas suponuoja darbo sąlygų gerinimą. Mes turime pagalvoti ne tik tais apie ekonominę strategiją, bet ir apie socialinės pasiekmes bei socialinį modelį, kurio, e, kurį turime ginti. Ir be to mes turime neišleisti iš akių, kokį neigiamą poveikį vidaus poreikiui duos e, atlyginimo mažinimas. E, mūsų stabilumą tai mažina ir norime, kad būtų kūrėme daugiau darbo vietų, ypatingai jaunimui, kad e, būtų daugiau naudojama fondų ir kad tie fondai būtų panaudojami racionaliau tiek jaunimui, tiek fin, kalbant apie finansinės perspektyvas. E, tokiu būdu, jeigu viską e, darysime teisingai, tai padaugės darbo jaunimui. Investicijas reikia išbraukti iš tų skaičių, kurie pasitelkiami deficitui apibriežti. E, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκουτιέρες. Labai ačiū ponui Gutierės. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, keturiems kolegoms. Tada abu komisarai atsakys į klausimus ir pereisime prie antro klausimų turo. Filip Marini, Prancūzijos senato ekonominės komisijos pirmininkas. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, nacionalinių parlamentų prisijungimas prie e, e, to e, europinio semestro yra nuvilintis. Praeitą mėnesį Briuselėje vyko tarp, susitikimas tarp komitetų. Tai e, tas susitikimas ir toliau vadovaujasi įprastiniais principais, e, kuriais grindžiamas politinis korektiškumas. Man labai buvo malonu nuvažiuoti į Vilnių praeitų metų pusmečio pradžioje, tai dabar situacija daug, daug labiau pablogėjo. Vilniuje buvo numatyta sukurti reglamentą, sukurti darbo grupę tam, kad būtų apibrieštas nacionalinių parlamentų vaidmuo galimas. Kaip gali parlamentarai prie kažko prisijungti, jeigu darbo tvarkė neaiški, jeigu sekretoriato nėra, jeigu nėra pranešėjo ir jeigu viskas vyksta taip, tarsi informacija iš Europos visą laiką būtų nuleidžiama iš viršaus. Man atrodo, kad e, būtent tokį požiūrį girdime iš, ver, iš e, e, rinkėjų ypatingai tada, kai baigėsi Europos parlamento mandatas. Todėl kreipiuosi jūs, ponai komisarai, pademonstruoti didesnį pasitikėjimą nacionaliniais parlamentais, kurių vaidmuo, nori to ar nenori, bus esminis įgyvendinant ekonominę ir pinigų sąjungą. Ponas Marini, mes visiškai pritarėme jūsų išvadai, vis tik tais norėčiau pasakyti, kad jūsų kelnamas klausimas buvo nagrinėjamas ankstesnės sesijos metu. Ir buvo paskelbta, kad pirmininkaujanti Graikija e, e, pradės konsultacijas ir procedūriniai klausimai bus galutinai išspręsti pirmininkaujant Italijai. Taip kad ačiū Jums už pasisakymą. Το λόγο έχει ο κύριος Αντρέι Γκαλαζεύσκη από την Πολωνική Βουλή. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Andrei Galaševski, Lenkijos parlamento atstovas, jums dvi minutės pasisakymų, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Lenkija remia ekonominės priežiūros stiprinimą. Ir Europos semestro idėja, nes jo dėka įvestas toks mechanizmas, kurio tikslas yra sustiprinti viešuosius finansus. Lenkijos parlamentas mano, kad Europos semestro įvedimas leidžia objektyviau įvertinti ekonomikos būklę šalyse ir leidžia geriau pasirinkti kryptis, kuriomis reikėtų plėtoti ekonomiką. Mes labai vertiname tą lankstų Europos komisijos požiūrį, kuri numato rekomendacijas, bet tuo pat metu jį įsiklauso į siūlymus, kuriuos teikia valstybės narės, įskaitant ir Lenkiją. E, tos rekomendacijos gali būti priderintos prie šalių situacijos ir tai yra puikus dalykas, tai padeda pasiekti gerų rezultatų. Europos semestras e, yra įgyvendinamas, vyko diskusijos Lenkijos parlamente, tai buvo labai karštos, audringos diskusijos, dabar jos e, labiau yra orientuotos į patį turinį ir tai yra puikus žingsnis. Norėčiau pasakyti, kokios kliūtis dar iškyla siekiant Europos semestro tikslų. Manau, kad daugeliu atveju e, vykdant nuoseklę politiką. Ir čia turėčiau paminėti tai, ką, Europos, ką, ką dar Europos parlamentas ir komisija. Kartais tos, kartais tos institucijos pernelyg lietai reaguoja į globalios ekonomikos pokyčius. Pavyzdžiui, priešingai negu to reikalautų sveikas protas, jūs, pavyzdžiui, pritarėte brangių e, energijos šaltinių vartojimų. Jungtinėse valstijose elgiamasi priešingai. Kita vertus, labai sunku valstybėms narėms yra išlaikyti pusiausvirą tarp viešųjų investicijų ir išlaidų. Norėčiau užbaigdamas pasakyti, kad iš tikrųjų yra labai sunku išlaikyti tą patį vienodą europinį požiūrį. Bendra rinkos požiūrį tuo tarpu, kai valstybių narių ekonominiai ciklai priklauso nuo nacionalinių rinkimų datų. Vykstant rinkimų kampanijai, politikai labiau yra pasiryžę vartoti populistinius šūkius, o ne, ne tiek nori kalba apie būtinas reformas. Ačiū kolegai. Dabar ponė, ponas Višete Martinės iš Ispanijos parlamento. Tai, e, Ačiū pirmininkė. Ispanijos parlamentarai visiškai pritarė tiems prioritetams, kurie buvo nustatyti. Būtent tai atspindi mūsų mintis. Ispanijoje mes galvojame, kad iš tiesų nemenkai padirbėjome. Ir galėjome ištaisyti e, sunkumus, kuriuos sukūrė ekonomika. E, iš tiesų, e, nuomonė, priemonės, kurios numatytos, yra įmanomos ir visiems ir visur taikytinos rekomendacijos, kurias pateikė parlamentas ir komisija, daugelis iš jų e, ne visose šalyse taikomos ir ne visos. Kalbant apie nacionalinius parlamentus ir jeigu yra kažkokių tai teigiamų e, parlament, e, priemonių numatyta, tai tos teigiamos priemonės nusisavinamos yra vyriausybė, o jeigu kažkas yra E, negero numatomas, piliečiams nepalankaus, tai tada sakoma, kad tai nuleista iš Briuselio. Aš norėčiau pasakyti, kad ES seka, kaip e, vystosi ekonomika įvairiose valstybėse narėse, nes tai, ką daro vieni, galo liesti ir kitus. O, o kalbant apie prioritetus, tai reikia, kad visos priemonės būtų numatytos vienodos visose šalyse, kad mm, jeigu jau daug reikalaujama, kad pareikalauta būtų iš visų. Visai negerai, kai piliečiams susidaro toks jausmas, kad šalys vertinamos ne pagal vienodą vertinimo skalę tai taip pat reikėtų įtraukti į Europos darbo tvarkę. Ačiū. Baigsime pirmąją klausimų, pirmąjį klausimų raundą. Ponas Bupakis. Aišku, kad e, tos priemonės kurių dabar imamas ES, gali sukurti tiesiog sprokstamą e, aplinką. E, ne, e, skirtumai tarp pietų ir šiaurės skiriasi, nedarbas jaunimo tarpe didėja, ekonominė situacija smunka. Kai kuriuose šalyse jaunimo nedarbas siekia net 57 procentus. Didėja skurdas didėja e, socialinių išlaidų ir mokesčių mokėtojams reikia mokėti vis daugiau mokesčių. Pajamos buvo labai apkarpytos, ypatingai dėl to, kad e, labai fragmentuoti, fragmentuotos darbo rinkos. Darbas kaip po toks savaime neapsaugo nuo skurdo ir labai daugėja e, vargstančių darbininkų E, politika nebus efektyvi, kol į ją nebus įdėtas e, socialinis turinys ir e, augimo perspektyvos. Stiprus paktas Europai turi būti mūsų tikslas ir turi būti numatytas augimas be jokių išimčių remiantis europiniu modeliu. Pasiremdamas pranešimu apie e, užimtumą, Norėčiau paklausti jūsų, kaip šalis įgyvens savo ekonominę ir, dimen, e, ekonominę ir socialinę dimensiją. Kitas klausimas, ar tokioms šalims kaip Graikija, kurios taiko ekonominės reformas ir kurios rizikuoja būti išbrauktos iš e, Europos tikslų 20 metams, kaip elgtis tokiuose šalyse. Ačiū suteikiu žodį ponui Liren paprašysiu kalbėti labai trumpai, atsak, e, pateikiant atsakymui. Ponas komisarė, žodis jums. Kiitoksia, puheenjohtaja. Dėkoju, pane pirmininkė. Pabandysiu trumpai, kad palikčiau laiko kolegai Lasto Andor. E, buvo jau paminėta daug klausimų kurie yra susijęs su žimtumo politika. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas Europos ateičiai, ypač dėl jaunimo ateities. Tai klausimai yra svarbus. Ponas Kalaševski minėjo tą faktą, kad komisija įsiklauso į šalių poreikius. Aš tikrųjų tos diskusijos atidžiai klausiausi, man ji labai įdomi. E, ši diskusija iš tikrųjų yra labai gili. Filip Debaker E, pirmas pasisakė teisingai pabrėždamas teisingus klausimus. Ir visa tai buvo daroma tam, kad būtų galima užtikrinti socialinį gerbuvį šalyse. Buvo kalbama apie ekonominės reformas, apie jų svarbą, apie darbuotojų judėjimą. Buvo apgailestaujama dėl to fakto, kad finansų rinkose patiriama sunkumų dėl to, kad finansų rinka neveikia taip, kaip reikėtų. Tikiuosi, kad atkreipsite dėmesį į, tos, į tą problemą, kur čia buvo iškelta. Reikėtų, kad tų kliūčių nebeliktų. Reikia atlikti bankų sektoriaus reformą ir reikia kurti tokią bankų sąjungą, kuri padėtų sukurti patikimą tvirtai veikiantį bankų sektorių, kuris atlieka tinkamai jam tenkančias funkcijas. Tai yra, kad bankai pagaliau skolintų realiai ekonomikai, taip užtikrint e, ekonomikos augimą ir užimtumą. Ponas Marinį pateikė savo nuomonę dėl procedūrų. Ir Norėčiau pasakyti, kad e, turi egzistuoti bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, tačiau nacionaliniai parlamentai, norėčiau paminėti, turi teisę kviestis komisijos atstovus ir komisarai turi atvykti e, Europos semestro metu. Džiaugiuosi, kad mes jau daug kur buvome, daugelį nacionalinių parlamentų lankėmės ir e, komentavome ten savo parengtas rekomendacijas. Kalbėjom apie tai, kokios yra ekonomikos perspektyvos, ekonomikos mūsų ateičiai. Ponas teisingai minėjo tai, kad yra labai svarbu susitelkti prie rekomendacijų atskirom šalims. Visą tai e, buvo atlikta ECOFIN posėdžio metu. Jeigu pažiūrėtume metinio augimo pranešimą rastume šią informaciją. Mes dažnai e, audringai pakankamai diskutuodavome apie tai, kokiu rezultatu pasiekė valstybės narės įgyvendinamos komisijos rekomendacijas. Tai yra labai svarbu. Svarbu, kad kartu su valstybėmis narėmis būtų siekiama numatytų ekonominės politikos tikslų, būtina įgyvendinti tokias reformas, kurios sustiprintų ekonomikos tvarumą. Ačiū, o dabar žodis mano kolegai Laslo Andor. E... Κύριε Άντορ, η σειρά σας για τρία λεφτά επίσης. Kolegai, komisarui Andor žodis. Tris minutės jums taip pat, mane komisarė. Labai ačiū, gerbiami nariai. Per tris minutės pabandysiu pasidalinti keliais pastebėjimais. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad yra labai svarbus bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. Aš turėjau e, galimybę apsilankyti keliuose parlamentuose, Suomijos, e, Portugalijos parlamente, e, Niderlanduose visiškai netrukus vyksiu į Vokietijos parlamentą, į Prancūzijos nacionalinę asamblėją. Ir iš tikrųjų kiekvienoje šalyje bandome vertinti situaciją ir dialogas nacionaliniais parlamentais yra be galo svarbus. Uh, Aš tikiuosi, kad kai jūs, žvelg... kad jūs susipažinote su e, rekomendacijomis e, šalimi... šalims, kurios buvo pateiktos praeisiais metais. Mes e, taip pat išanalizavome konkrečią situaciją konkrečiose šalise. Pavyzdžiui, dėl jaunimo garantijų, apie tai kalbėjo ponas Gutierės. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus dalykas. Reikia spręsti jaunimo nedarbo problemą ir jaunimo poreikius konkrečiose šalise. Mes rėmėmės jau turimą patirtimi, kaip ir gerinama jaunimo užimtumo situacija naudojant europinius instrumentus, ypač Europos socialinį fondą. Visą tai buvo įtraukta ir į praėjusią ciklą. Na, o šių, vėliau šiais metais mes e, vertinsime jaunimo garantijų gyventinimo planą. Na, praktiškai visos e, šalis, kurios galėjo pasinaudoti šią iniciatyvą, e, ją ir pasinaudojo. Toliau tos e, šalis, kur yra gana daug Romų tautybės asmenų. Šiam šalim buvo taip pat pateiktos konkrečios rekomendacijos, nes buvo labai svarbu užtikrinti politinę paramą, padrasinamą tęsti integracijos programas. Ir vėlgi tokias programas galima finansuoti naudojantis ES finansinius instrumentus, pavyzdžiui, regionės plėtros fondą jo lėšas. Aš tikiuosi, kad tokios programos vaidins svarbu vaidmenį ir ateityje kovojant su jaunimo nedarbu ir skurdu. Ačiū. Ačiū. Toliau. Suteiksiu žodį Niderlandų senato atstoviai e, dvi minutės prašymą. Um, Pone pirmininkė, rengiu pranešimą dėl Europos semestro Olandijos atstovų rūmose. Mes esame šios šalies delegatai ir norėtume, kad būtų surinkta parlamentinė konferencija, kur galėtume pasikeisti patirtimi tarp valstybių narių. Bet į to, kad kalbėtume apie Europos semestro procedūras, manau, kad tokia diskusija būtų naudingesnė. Niderlanduose buvo pateiktos rekomendacijos dėl pensijų reformos. Mes turime ilgą laikę tradiciją taupyti privačiuose pensijų fonduose. Pensijos turi būti tvarus dalykos. Mes dabar pensinį amžių norime susijęti pamažu su gyvenimo trukmės pailgėjimu. Nuo 65 metų pradedant norime trejus metus prailginti pensinį amžių. Norime, kad žmonės ilgiau dirbtų, ilgiau mokėtų indėlius į pensijų fondus. Tačiau mums vis tiek sunku pasiekti solidarumo tarp kartų. Būtina, kad žmonės galėtų užsidirbti pensijoms savo, o ne tik tiems žmonėms, kurie šiandien yra senyvo amžiaus ir kuriems reikia mokėti pensijas. Norėjau paklausti komisaro Andor, ką jis mano apie tai, ką jis mano apie visuomenės problemos senėjimo problemos sprendimą, kaip išsaugoti pensijų sistemą, kad jie galėtų pasinaudoti mūsų vaikai ir anūkai. Uh, rengiu pranešimą apie Europos semestrą, norėčiau kreiptis į visus parlamentarus, kviesdama pasinaudoti šią e, konferenciją, kad galėtume vieni su kitais palaikyti ryšius, kad vieni iš kitų sunkumų ir sprendimų Europos semestrą gyvendinant galėtume pasimokyti. Dėkuoju. Sí, eh, gracias, eh, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad e, iš pirmo žvilgsnio, kad e, labai neambicinga darbo tvarkė, 2012 metų statistika tikrai prasta, tikrai E, nelabai kaip atsigavo ta ekonomika. Man atrodo, kad yra labai dvi svarbios temos - paklausa ir pasiūla. E, e, mokesčių vengimas, sukčiavimas. Tai yra temos, kuris reikia aptarti. Reikia finansuoti deficito padengimą 2014 metais labai dirbsime ties tuo, reikės peržiūrėti daug direktyvų. Taip pat yra tarptautiniai planai, EBPO, o Europos institucijos darbuojasi labai lietai. Pateiksiu pavyzdį Dabar, pavyzdžiui, buvo labai vėluojama su mm, taupimo apmokestinimo direktyva, 14 ta direktyva bus peržiūrėta, bus peržiūrėtos e, kitos direktyvos ir pažiūrėsime, kaip apmokestinti elektroninę ekonomiką. ES šioje srityje pasireiškia labai neambicingai O Europos visuomeniai tai yra labai svarbus klausimai. O dabar pereikime prie pasiūlos. Reali ekonomika negauna pinigų iš bankų. Ne dėl to, kad blogai sugalvota yra monet, e, pinigų politika, bet nėra motyvų kažkam keistis. Tai kągi reikėtų keisti mm, pinigų ir mm, pinigų politikoje, kad bankai eitų link tikros ekonomikos. Ačiū. Pirmininkas. Pone Daniel Rua iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti komisarui Andor ir pranešėjams. Socialinė dimensija iš tikrųjų turi figuruoti viso Europos pusmečio metu, ne tik tais e, kalbant apie augimą. Prancūzijos nacionalinė asamblėja labai džiaugiasi, kai komisarai e, atsiliepia į kvietimus, bet Olirenas niekada mums palankiai neatsakė, niekada mūsų nebuvo atvažiavęs aplankyti. Komisija ir taryba turi, nagrin, e, turi E, naudotis e, socialinės e, darbo tvarkę kaip instrumentu ne vien tik tais apibriežti ekonominiams instrumentams. Socialiniai aspektai darbo vietos turi labai didelės įtakos ekonomikai, mokymasis visą gyvenimą ir kiti faktoriai Bet kalbant apie e, skurstančius darbininkus, tai yra ne tik tais Ispanijoje ir, Lenk, ir, ir e, Vokietijoje ir mūsųose yra tokių. Var, skurdas auga visur. Reikia e, analizuoti to priežastis, taip pat ir makroekonominės. Socialiniai indikatoriai turi būti papildyti Pranešėjas Gutierės nori įtraukti indikatorius tokius kaip e, vaikų skurdas, kaip e, atlyginimas, tai yra labai įdomus požiūris, mes nacionalinėje asamblėjoje tokį požiūrį remiame, galime tokiu būdu e, nustatyti, kokiegi iš tikrųjų yra skirtumai tarp pajamų. Tarp pajamų. 2014 metai, kaip siūlo komisija, turi būti augimo metai, bet ir darbo vietų kūrimo. E, reikėtų e, tiksliai įvertinti nedarbą Europos Sąjungoje. E, net baisu girdėti tokius skaičius, kaip kas penktas jaunuolis neturi darbo. Augimo skatinimas turi vykti remiantis Europos centrinio banko ir e, rekomendacijomis. Toliau ehi, kirija Nana Maletic, apo to Eurokinovulio. Pone Nana Maletic iš Europos parlamento. Vardan svima. E, Republika. Ačiū. Visiems laba diena. Kroatija. Ir čia norėčiau kalbėti apie Kroatijos problemas. Jos nėra būdingos tik mūsų šaliai. E, ten buvo gyveninta perviršinių deficito programa siekiant išspręsti makroekonominio disbalanso problemą. Mes dėl to patyrėme eksporto mažėjimą, nedarbo augimą ir panašiai. Kroatijos Respublika, kaip ir dauguma šalių, e, turėjo modernizuoti savo administraciją ir savo ekonomiką, kad būtų galima sukurti verslui palankę aplinką, kad būtų e, geriau tvarkomas į darbo rinkoje. Visą tai kainuoja pinigus. Mums teko mažinti investicijas, o investicijos, kaip žinia, padeda kurti plėtrą. Ką reikėtų daryti? Numačius finansinį sąlygiškumą ir gyvendant Europos semestrą, analizė rodo, kad darbo mokesčių sumažinimas rodo, kad e, susidurima su protų nutekėjimo problema ir reiškia, kad administracijos efektyvumas mažėja. Analizės taip pat parodė, kad mažesnės pensijos ir socialinių garantijų sumažėjimas parodys skurdo išaugimą. 32,7 e, procentus jis kol kas siekia. Vadydinta mokesčių našta sum, visai sustabdytų ekonominę veiklą. Tad mūsų sprendimas būtų toks. Valstybės narės, kurių vystimas įsiekia mažiau negu 75 procentus BVP, ir kurios gali, kuriams gali būti pritaikytas per, per viršinio deficito priemonės, turėtų, joms turėtų būti leidžiama investicijas skaičiuoti ne, ne kaip išlaidas. Jos turėtų turėti galimybę dalyvauti programuose, kurias finansuoja ES fondai. Tai turėtų kestis keletą metų, nes tai yra investicijos paskatinti ekonomikos augimui. O tai paprastai leidžia sumažinti per nelik didelį įsiskolinimą. Ačiū. Κύριο Σέκες. Παρακαλώ. Köszönöm. Elnök úr, nagyon köszönöm Oli Rénnek és... Panas Kesekis, labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti komisarams Ren ir Andor už jų pastebėjimus. Aš galėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega iš Niderlandų. Uh, Ir Vengrija visiškai neseniai parengė nacionalinės plėtros strategiją. Mes taip pat atlikome daug e, veiksmų, kurie mums nemažai kainavo, tačiau tuo pat metu mes supratome, kad e, Vengrija pagerino visus rodiklius ir dabar šalis tapo žymiai stabilesnė negu kad ankstesnėme laikotarpyje. Aš norėčiau ypač paminėti e, tvarę nacionalinės e, plėtros strategiją. Jie apima visas rytis iki 2025 metų. Na ir ji tikrai padeda e, pagerinti Vengrijos stabilumą. Ten yra toje strategijoje numatyti vairūs veiksmai, pavyzdžiui, didinti atlyginimus mokytojams arba sveikatos apsaugos uh, sistemą dirbantiems asmenims. Bandoma padidinti atlyginimus 25 procentais, taip pat mažinti nedarbo lygį. Taip pat skatinti švietimą, tretinį mokymasi. E, siekiama kurti konkurencingą sistemą, bet aišku, visiems tokiems veiksmams įgyvendinti reikia laiko, reikia tiek e, vyriausybei laiko, tiek parlamentui. Na ir be abejo, reikia papildomą laiko, kad pamatytumėm rezultatus. Europos parlamentas, Europos Sąjunga taip pat turėtų um, imtis veiksmų ir padėti šalims siekti savo tikslų. Kalbant apie ilgalaikas garantijas, dabar jos jau duoda tam tikrų apčiopiamų rezultatų ir mes dabar išgyvename stabilumą. Toliau jaunimo garantijos ir socialinių fondų lėšų panaudojimas šioje srityje. Aš manau, kad čia valstybės narės turėtų imtis veiksmų, turėtų plėsti vidutinę klasę, tuomet skurdas taps mažesnė problema. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Aš pasisakau kaip šešėlinis pranešėjas nuo APP frakcijos dėl E, pranešimo apie augimą. Aš sutinku su ponu Debakeriu dėl to, kad labai svarbi mintis, pagal kurią kreditai turi tekti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad būtų pagelbėta išbristi iš krizės. Apie tai buvo šnekėta ne kartą šį rytą ir norėčiau pasakyti, kad visokiojopai tą remiu. Dabar norėčiau pas, pasisakyti dėl to, ką sakė ponas Gutierės pranešimas nuo e, užimtumo reikalų komiteto. Uh, niekams nepatenkintas tą situaciją, kurioje esame. E, reikia būti optimistais, e, dar, bet dar daug kas lieka atlikti. Būtų piliečia, pavojinga piliečiams pasakyti, kad išėjimas iš krizės E, galimas didinant viešasias išlaidas. Čia reikėtų labai atsargiai elgtis, bet e, labai džiugu buvo, kai paminėjo ponas Gutierės jaunimo garantiją ir mobilumą. Jau turėjo progos ponas Andor tai paminėti, dėkoju jam už tai, ką jis atliko jaunimo labui. Ir norėčiau paraginti e, dirbti ranką rankon, kad e, fondai būtų kaip galima greičiau prieinami. Kaip jau buvo minėta, mūsų laukia rinkimai, viso labo kelios savaitės liko. Mes labai daug tikimės e, iš jaunimo garantijų, o dabar jau tikrai pats laikas laikytis, išpildyti tai, ką žadėjome. Ačiū uždėmesi. Ponas Magda ir dvi minutės. Jėgė Magdaik, paragalo. Pone McIntyre. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau paminėti mažų bei vidutinių įmonių vaidmenį. Uh, Mes apie tai gana plačiai kalbėjome užimtumo komitete, kurio narė aš irgi esu. Turime pripažinti, kad 85 procentus naujų vietų visoje ES sukuria e, mažos bei vidutinės įmonės. Taigi aš norėčiau pasiteirauti komisi, komisaro Andor ir komisaro Ren. Ką mes turėtumėm daryti tam, kad skatintumėm mažas bei vidutinės įmonės kurti naujas darbo vietas? Taip pat mes neturėtumėm nuvertinti darbo dalį dienos. Aš manau, kad moterims lengviau grįžti į darbo rinką, dirbant dalį dienos. Tas darbas nebūtinai turi būti kažkoks menkavertis, jis gali būti ir gerai apmokamas. Taigi mes neturėtumėm kratytis to darbo dalį dienos, nes iš tikrųjų gali būti geras variantas. Toliau savarankiškai dirbantis asmenis. Na, mes tikrai e, darome labai nedaug, kad paskatintumėm jaunuolius dirbti savarankiškai. Uh, ES yra gyvendinama Erasmus programa jauniems verslininkams ir aš noriu pasirauti, ką dar galime daryti tam, kad jaunuolius paskatintumėm užsimti verslu, tapti verslininkais. Na ir paskutinis kalbėtus ir ponia Olmayer, Europos parlamento atstovė. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Mėly kolegos ir kolegės, aš norėčiau pateikti klausimą dėl Europos e, semestro. Aš labai kruopšiai išanalizavau ataskaitą ir aptikau tam tikrą prieš priešą. Viena vertus, komisija nuolat reikalauja daugiau švietimo, kvalifikacijos kelimo, bet antra vertus, kai kalbame apie įmonių kūrimą, e, tai jau kalbam apie žemą kvalifikaciją, nes kad nebūtų trukdoma darbo rinkai. Tie, kas reikalauja kvalifikacijų, tos įmonės, kurios reikalauja, kad darbuotojai būtų kvalifikuoti, išlieka žymiai ilgiau. Taip pat niekas neprisima atsakomybės už jaunimo nedarbą. Aš manau, kad ES turėtų siek, siekti sukurti stabiles, tvarias darbo vietas. Tai neturėtų būti trumpalaikės darbo vietos, kurios po metų vėl pradingtų. Taigi reikėtų panaudoti finansinės lėšas kvalifikacijos kelimui. Reikėtų e, skatinti kvalifikuotas įmonės, kad jos išliktų rinkoje. Europos semestre e, ataskaitoje apie Europos semestrą aš dažnai išvelgiu e, tokią prieš priešą. Nereikalaujama, kad įmonės būtų kvalifikuotos. Kai kurios e, šalis yra tiesiog geriamos, kad nereikalauja kvalifikacijos, aukštos kokybės iš įmonių. Bet jeigu įmonė yra e, žemo lygio, tai ji išly, išlieka tik tais vienerius dviejus metus aktyvi. Mes turėtumėm siekti sumažinti jaunimo nedarbą. Būtų idealu, jeigu jaunimo nedarbo lygis būtų 2-3 procentai. Ir taip pat. Uh, norėčiau pastirauti, galbūt komisija galėtų ištaisyti tas prieš priešas ataskaitoje, nes man tai jos yra gana akivaizdžios. Ačiū kolegai Olmeier. Netrukus suteiksiu žodį komisarams Ren ir Andor, kad jie pateiktų savo baigiamasias pastabas, bet prieš tai aš labai trumpai norėčiau pateikti klausimą abiems komisarams. Visų pirma, e, kreipiuosi pirmininko pavaduotę Ren. Visose diskusijose, kurios vyko šiandien, vakar, ar mes kalbėjome apie korekcijų programos įgyvendinimą, ar apie Europos semestro ciklo įgyvendinimą visą laiką, e, yra kartuojamas tas pats žodis ownership, atsakomybės prisėmimas. Ownership neturėtų būti primetamas dalykas, jo reikėtų siekti. Tam reikia skaidrumo ir atskaitomumo. Ir čia pateiksiu klausimą. Aš esu įstikinusi, kad jeigu programą įgyvendinančios šalis nedalyvauja Europos semestre, tai mes keliame pavojų skaidrumui, sukūrėme dvi skirtingas valstybių narių kategorijas. Yra tos valstybės narės, kurios įtrauktos į Europos semestrą ir tos, kurios neįtrauktos. Aš žinau, jūs paaiškinote, kad sprendimas buvo priimtas e, dviejų paketų, dviejų reglamentų paketų kontekste. Tai buvo pirmas klausimas. O antras klausimas, štai koks praėjusiu metu gruodžio mėnesį Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl apčiopiamų rodiklių, kuriais būtų vadovaujamasi kovodant su um, mokesčių vengimu ir sukčiavimu mokesnėje srityje. Kaip mano komisarai, ar šie apčiopiami rodikliai, kriterijai turėtų būti įtraukti e, į tą makroekonominių e, rezultatų suvestinę? Tai ko gero e, svarbu e, rengiant ir Becker pranešimą. Aš norėčiau e, sužinoti komisarų poziciją. Komisaras Andor tikriausiai žino, kad yra ir alternatyvus AGS kurį parengė kai kurie ekonomistai ir ten, tarp kita ko, kalbama ir apie tai, kad Europai prireiks bent dešimties metų, kad ji grįžtų prie tų užimtumo lygių, kurie buvo 2007 metais. Aš manau, kad jūs man pritarsite. Tai iš tikrųjų didelis susirūpinimą keliantis vertinimas. Uh, Aš taip pat norėčiau jūsų pasiterauti, ar jūs pritarėte tokiai analizėje ir ką reikėtų daryti tam, kad būtų galima pakeisti tokią tendenciją, nes akivaizdu, kad tokia tendencija kelia pavojų visam europiniam projektui, kaip po tokiam jo testinumui. Taigi dabar steikiu žodį komisijos pirmininko pavaduotojui Ren, prašom. Ta. Dėkoju. Pane vicepirmininkė, pane Patimata. Gerbiami e, nariai. Ačiū už klausimus visiems. Pabandysiu atsakyti tos klausimus pagal uždavimo tvarką. Pirmiausia, e, viena iš kolegių uždavė klausimą dėl sistemos, pensijų sistemos tvarumo ir dėl to, kokias reformas tam reikia padaryti. E, pensijų tvari sistema, mano supratimu, yra ekonomikos augimo vienas iš būtiniausių veiksmų. Manau, kad demografinė situacija e, yra vienas iš svarbiausių dalykų demografiniai procesai svarbus visur. Galėčiau pasakyti, kad kai matome, kiek ES valstybių narių nusprendė reformuoti savo pensijų sistemas, ir jos yra iš tikrųjų struktūrinės didžiulės reformos, kurios buvo atliktos daugelį šalių. E, taigi 19 valstybių narių iš 27, kadangi Kroatija dar nebuvo ES narė, pasirinko savo pensijų sistemas reformuoti. O tai rodo, kad vyksta daug kur reformos ES. Ir visa tai yra būtina tam, kad būtų galima užtikrinti tvarę ES plėtrą. dėmiai įsiklausiau mūsų kolegos iš Ispanijos klausimą, kolegos Garcia klausimą. Kolega pasakė labai svarbų dalyką. Fiskalinė reforma, kuri trukdo ekonomikos augimui, turi būti peržiūrėta labai rūpestingai. Reformos, kurios skatina tą augimą, turi būti gyventimos aktyviau. Išklausiau įdėmį ir kolegės iš e, Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Jo, jai kilo tie patys klausimai, tad galiu tik pakartoti tai, ką jau sakiau pirmą. Teisingas e, teisinga mokesčių sistema visais atvejais apsimoka, nes tai padeda sukurti darbo vietas, tai padeda išvengti netvarių sprendimų prieimimo. Toks būtų mūsų atsakymas į iškylačius klausimus. Mes turime ir toliau stengti stabilizuoti e, sistemas. Pone Ruo, jūs taip pat kalbėjote apie dalyvavimą e, mano nacionalinėje asamblėjoje. Gal aš ko nors nesupratau? Bet mes kalbame apie skirtingas realijas. Prisimenu, kad pateikus rekomendacijas dalyvavau posėdyje už Europos reikalų komiteto ir užsienio reikalų komiteto Prancūzijos Respublikoje, nacionalinėje asamblėjoje ir senate. Ir Tai buvo labai rimta diskusija. Elizabet Gigų toms diskusijoms pirmininkavo. Galėčiau sugrįžti prie ankstesnių e, komisijos rekomendacijų. Buvo priimti svarbus ekonominių reformų projektai Prancūzijoje. Taigi, man tikrai, jeigu teks man galimybė dar kartą dalyvauti panašiuose renginiuose, mielai atvykčiau, jeigu būčiau pakviestas. Ponas Zalpa pasakė pastabą dėl 2014 metų augimo perspektyvų ir mažų rytinių įmonių išdo. Ponas Debaker taip pat pareiškė savo nuomonę šiuo klausimu. Aš pritariu jam. Turime daryti viską, kad mažoms ir didinėms įmonėms finansavimo netrūktų, nes jos pernelyg svarbios yra ekonomikos augimui. Mes turime dirbti kartu su valstybėmis narėmis ir dėti bendras pastangas su Europos investicijų banku ir centriniu banku, kad būtų galima tinkamai šį klausimą išspręsti. Nes būtina monetarnės politikos mechanizmą sutvarkyti tinkamai taip, kad būtų galima skolinimosi mechanizmą Europoje sureguliuoti be priekaištų. Ekonomikos istorijoje tai nėra naujas dalykas. Ekonomikos augimas be kredito augimų nėra įmanomas. Būtent dėl to turime prie šio klausimo padirbėti ir šią problemą išspręsti. Pone McIntyre kalbėjo apie mažas ir vidutinės įmonės. Jūs klausėte, kokie yra prioritetai apžvalgoje mano minėtoje. Ir aš apibendrinau pasakydamas, kad būtina sudaryti geras sąlygas įmonėms ekonomiškai aukti. E, sakiau, kad būtina mažinti biurokratiją ir išlaisvinti verslumo e, e, galimybės. Būtina, kad būtų tinkamai parengta kvalifikuota darbo jėga siekiant didesnio ekonomikos saugimo. Mes remiame inovacijas ir, ir, ir inovacijų bei išradimų praktinį pritaikymą. Tam be abejo irgi mažoms ir rutinėms įmonėms reikia numatyti galimybę gauti kreditus. Pone Holmajer uždavė klausimą dėl mažų ir vidutinių įmonių, jų galimybių aukti. Manau, kad Europoje mes turime įmonių augimo procese tam tikrą problemą. Tų įmonių sukūrėme daug, tačiau kitas žingsnis - aukti, išlikti - yra sunkesnis. Jungtinėse valstijose tendencija yra šiek tiek kitokia. O mūsųse ta vieningos rinkos fragmentacija, susiskaldimas ir sunkumas gauti finansavimą nepadeda įmonėms aukti ir išgyventi. Būtent dėl to reikia baigti kurti vidaus rinką, paslaugų rinką, būtina numatyti skaitmeninių paslaugų teikimą. Ir mes turime spręsti klausimą dėl to, kaip sudaryti sąlygas mažesnėms įmonėms aukti. Europoje turime tokių pavyzdžių kaip Google, Twitter ar panašių įmonių, kurios labai išaugo pastaraisiais metais. Ir tos įmonės auga greičiau negu tipinės europinės įmonės. Ir, ponia Pudimata, leiskite man dar paminėti porą žodžių dėl, tų, dėl atsakomybės prisimo už projektus. Galbant apie Europos semestrą, norėčiau pasakyti štai ką. Pasižymėjau jūsų komentarus Ir manau, kad jie yra labai svarbus apie tai, kaip geriau kombinuoti tarpusavyje ekonomikos politiką, kaip geriau ją koordinuoti su darbo programa, kurią e, sudarome atskiroms šalims ir, ir dėl to buvo neseniai priimtas dviejų dokumentų teisės aktų paketas, mes darysim viską, kas reikia. Taigi komisijoje mes manome, kad Pirmiausia, nauja ekonominė valdysena nėra susijusi su sankcijomis. Ne, pirmiausia, mes kalbame apie partnerystę tarp valstybių narių ir Europos komisijos. Noriu dirbti partnerystės pagrindais su vyriausybėmis ir parlamentais valstybėse, visose valstybėse narėse. Visą tai tam, kad būtų galima laukti geresnio atsakomybės prisėmimo už projektus, kad būtų galima sulaukti pagaliau geresnio ekonomikos augimo ir didesnio užimtumo Europoje. Gerbiami parlamentarai, iš tikrųjų diskusija buvo įdomi ir tikiuosi, kad turėsiu galimybę šiuo klausimu, šiais visais klausimais ir toliau bendradarbiauti su jumis. Ačiū. Pone Potimata, ačiū. Ačiū ponui Ren, o dabar žodis komisarui Andor. Prašom. Čia, madam. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo jūsų klausimo Jūs teiravotės dėl alternatyvios metinės augimo apžvalgos. Na, iš tikrųjų, komisaras Oli Ren dalyvavo diskusijoje apie šį dokumentą, bet leiskite man pateikti ir savo komentarus apie tai. Krizės metu kartais recesijos ir atsigavimo dinamiką labai sunku prognozuoti ir taip pat labai sunku nustatyti, kaip šie poslinkiai susiję su ilgalaikiais tikslais, kurie buvo nustatyti 2010 metais. Bet aš kalbu ne vien tik tais apie pastarąsias savaitės ir mėnesius, kuomet buvo nustatyta, kad kai kurie rodikliai yra neteisingi. Pavyzdžiui, dabar e, e, mažėjo užimtumo lygis arba didėjo skurdo lygis. Per pastarosius metus mes. E, Manėme, kad reikia rasti tinkamus instrumentus, o nesumažinti ambicijų lygį. 2020 metų strategija yra numatytos ir įvairios pavyzdinės flagship iniciatyvos. Bet panašu, kad eurozonoje reikės ieškoti ir naujų instrumentų tam, kad būtų galima ekonomiką sugražinti teisingą kelią. Europos komisija ketina pateikti analizę apie dabartinę situaciją, apie padarytą pažangą, kaip yra įgyvendinamos įvairias priemonės, kaip pasikeitė situacija. Na ir būsima komisija po vienerių metų turės galimybę pateikti praktinės išvadas ir vidurio laikotarpio peržiūrą. Na bet Dar noriu atskrai paminėti jaunimo garantijas, kurias jūs minėjote. Taip, iš tikrųjų, čia reikia užtikrinti, kad e, pokyčiai būtų spartus, reikia užtikrinti, kad finansavimas būtų gautas kiek manoma greičiau. Taip pat reikia sukurti ir e, veiksmų planus e, dėl jaunimo įdarbinimo. Yra numatytas ir finansavimas, kurio dydis 6 milijardai eurų. Kai kuriuose šalise, leiskite man tai paminėti, kad tik tai 65-66 procentai lėšų iš socialinių fondų yra panaudojamos. Apie tai mes vakar kalbėjome konkomitete. komitete. Ir iš tikrųjų iš šių fondų būtų galima e, finansuoti įvairias jaunimo užimtumą skatinančias programas. Toliau tvari įmonių veikla Europoje. Tai irgi svarbus dalykas. Ir per pastaruosius metus su komisaru Tajani mes teikiame naujas iniciatyvas dėl pramonės politikos, dar ne viskas baigta, dar daugiau iniciatyvų ir pasirodys. Mes norime skatinti e, ir žmogiško kapitalo vystimasi, nes tai užtikrina tvarias, tvarų žimtumą. Taip pat mes ir toliau e, skatinsime e, versl, verslininkystę. Yra mikrofinansavimo instrumentas, kuris buvo taikomas pastaraisiais metais. Taip pat mes tikimės, kad per artimiausius metus irgi bus skirta pakankamai finansavimo mažiausiams įmonėms. Uh, Taip pat ir Europos socialinio fondo lėšas galima panaudoti vairioms programoms, kurios e, skirtos įmonių veiklai arba kurios, pavyzdžiui, skatina moterų verslumą. Tai yra viena iš iniciatyvų, kurią įgyvendina Italija ar kai kurios kitos šalis pietuose. Esu labai dėkingas už komentarus, kuriuos išsakė uh, Prancūzijos deputatas dėl suve, e, rezultatų lentelės. E, visiškai netrukus pasirodys naujos rekomendacijos konkrečioms šalims, apie tai galėsime pakalbėti vėliau. Taip pat reikia paminėti ir papildomą analizę šalia tos e, rezultatų lentelės. Komisaras Ren jau paminėjo klausimą susijusi su pensijomis Niderlanduose. Leiskite man pridurti, kad 2012 buvo tikrai labai produktyvūs metai, e, skatinant solidarumą tarp kartų, kovojant už e, vyresnių darbuotojų teisės. Daugelio šalių dabar ir vyrai, ir moteris gyvena ilgiau. Vidutinės. Taip pat reikėtų sieti dalyvavimą darbo rinkoje su vidutinė gyvenimo trukme. Niderlandai mums suteikia daug patirties reformuojant pensijų sistemą. Šiuo metu mes rengiamės konferencijai, kuri įvyks po porą savaičių Bruselėje. Na ir toje konferencijoje mes apibendrinsime pažangą padarytą įgyvendinant Baltąją knygą. Ir tokius klausimus kaip pensijų perkeliamumas, ir pensijų reformos, kurios buvo įgyvendintos įvairiose valstybėse narėse. Taigi šie klausimai bus aptarinėjami, jie bus pristatyti ir aš e, tikiuosi, kad e, ir kitos valstybės narės galės pasisemti patirties e, iš gerų priemonių. Dabar norėčiau atsakyti Vengrijos deputato pono Ekeš klausimą. Aš atsakysiu į šį klausimą vengrų kalba. Turint omeny tai, kas buvo pasakyta, komisija tikrai džiaugiasi pokyčiais makroekonominio stabilumo srityje Vengrijoje. Dėl to Europos komisija pasiūlė nutraukti e, biudžeto perviršio procedūrą. Panašu, kad Vengrijos pasiekti rezultatai yra stabilus, bet antra vertus, aš manau, kad reikėtų atlikti išsamesnę analizę. Pavyzdžiui, užimtumos srityje statistiniai duomenys pagerėjo, bet čia nepamirškime kelių naujų rodiklių. Uh, Pavyzdžiui, reikia atsižvelgti tai, kokiuose sektoriuose e, žmonės dirba. Ir taip pat e, dar vienas aspektas, e, buvę ne, bedarbiai išvyko į kitas šalis ieškoti darbo, taigi ir dėl to sumažėjo nedarbo lygis. Jeigu E, yra šalyje krizė, tai valstybei tenka pareiga irgi kurti darbo vietas, bet antra vertus reikėtų racionalizuoti išteklius ir galbūt kai kuriais atvejais mažinti valstybės tarnautojų skaičių ir ko gero ieškoti geresnių būdų panaudoti valstybės lėšas. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie ES išteklius. Uh, Jie turėtų būti panaudojami užimtumo srityje, bet ko gero visų pirma turėtų būti panaudojami švietimui ir mokymams. Iki praėjusių metų vidurio buvo nepakankamai geri duomenys Vengrijoje dėl ES lėšų panaudojimo Vengrijoje e, paskui buvo e, vykdyta kampanija, kurios metu buvo siekiama, siekiama kiek geriau panaudoti ES lėšas, ypač jaunimo reikalams. Na, e, šiais metais reikia pasakyti, kad kai kurios užduotis iš 2014 metų buvo perkeltos į 2015 metus, bet tikrai mes labai vertiname Vengrijos padarytą pažangą iš tikrųjų e, Vengrija susidoroja su iššūkiais e, praėjusiu metu antroje pusėje. No, it's okay. O nežinau, ar ką nors Valenčias norėtų pridurti, reikėsi, ne? Tuomet galime užbaigti savo posėdį. Ačiū komisarui Andor ir ačiū komisijos pirmininkui Oliren, ačiū visiems dalyviams, ačiū mano bendra pirmininkiai. Noriu pasakyti, kad diskusija tęsis. Vyks vakarienė su diskusijomis, ji prasideda 7 valandą. Vakarienės kviečia Martinas Šulcas, Europos parlamento pirmininkas ir Graikijos parlamento pirmininkas ponas Vangelis Meimarakis. Tad visiems sakau iki greito pasimatymo.